Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können ja schon mal mit. Äh, Kolegos, na, galime kaip ir pradėti darbą, pasidalinti šiek tiek informacijos. Jau ponas komisaras atvyko į parlamentą, taigi tai užtruks keletas minučių, kol jis ateis į mūsų salę. Sveikinu visus ir pradėsiu nuo pirmo ir antro darbo atvarkės punkto, kad galėtume būti jau juos aptarę. Taigi, ar turite pastabų, norų, pageidamų dėl darbo atvarkės? Atrodo, kad ne. Toliau. Pirmininko pranešimai. Jų neturiu daug, bet vis dėlto turiu tam tikros informacijos, su kuria norėčiau pasidalinti. Pirmiausia, dėl komitologijos procedūros, dėl vadinamų ITC gairių. Kolega Rybiš, tiesa ne vienas, e, pareiškė pretenzijų dėl uh, šios komitologijos procedūros, jai paprieštaravo. Taigi šiandieną po pietų per koordinatorių posėdį gilinsimės į šį klausimą ir pagalvosime, kaip reikės elgtis. Na, nėra labai paprasta. Ir jeigu mums pavyktų rasti tinkamą sprendimą, tai galbūt jau tuomet informuosime jūs elektroniniu paštu apie tai, ką nusprendėme daryti. O gegužės ketvirtą dieną per įtrą posėdį galėsime patvirtinti atitinkamą poziciją dėl šio klausimo. Na, kol kas dar negaliu gatinai pasakyti, ką nuspręsime, bet greičiausiai taip ir bus daroma. Antra. E, gegužės ketvirtą, penktą dieną e, posėdžio pradžia bus šiek tiek pakeista. Na, jūsų tai tikriausiai nenuliūdins. Na, tiesą sakant, gaila, kad e, ponia Kros komisarė, kuri turėjo atvykti šiandieną ir dabar atidėjo savo e, vizitą gegužės ketvirtai dienai, bet dabar vėl atidėjo, taigi atsisakėme pirmo darbo atvarkės punkto gegužės ketvirtą dieną ir pradėsime ne 9.10, taigi galite papusryčiauti antrą sykį. Tikriausiai, aš manau, malonu bus arba pirmus pusryčius ilgiau užtęsti. Na, tikriausiai žinote, kad uh, dėl Strasburgo, kur negalėjome balsuoti. Na, gaila, bet ką darysi. Taigi, Strasbūrė mes nebalsavome, todėl įvyks specialus posėdis ir todėl esame numatę gegužės 11 dieną. Tačiau posėdis tuomet prasidės 8.45. Na, kadangi um, Dar, kadangi visas datos yra išskirstytas, taigi labai būčiau dėkingas, jeigu gegužės 8 dieną atvyktumėte į posėdį, bent jau atvyktumėte, būtų jūsų, tai atsiprašau, 8.45 iki 9.15, pusvalandžio e, trukmės posėdis, kurio metu balsuosime, e, rodos pastatų direktyva, tai yra tie du dalykai, dėl kurių negalėjo balsuoti Strasbūrė. E. Taigi prašau atvykti, kad turėtume kvorumą. Na, labai svarbu, kad balsuotume, nes jeigu norime, kad dėl šių pranešimų būtų balsuojama plenarinėje sesijoje, tai labai svarbu, kad ir mes e, susitiktume apie tai, kalbėtume ir balsuotume. Trečias darbo atvarkės punktas. Ir tiesą sakant, aš jau čia nebeturiu ką daug ką pridurti. Tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas vasarį 22-23 dienos. Ar turite kokių nors pasiūlymų, kaip keisti protokolą, gal ką nors prie pridurti, atrodo, kad ne, tuomet tikime protokolą patvirtintų. Taigi aptarėme pirmus tris darbo atvarkės punktus. Na, iš mano pusės taip pat nieko nebeliko ką pridurti. Ketvirtasis darbo atvarkės punktas, komisaro vizitas, turime palūkėti. Na, e, tiesą sakant, e, norėjome balandžio mėnesį susitikti su, su e, uh, komisarais, uh, nes tai yra susiję su diskusijomis pirmininkos suigoje dėl darbo programos. Taigi pirmiausia, norėjome uh, susitikti su komisarais ir tik tais tuomet priimti sprendimus dėl darbo programos. Ir po to E, kelti politinius e, reikalavimus dėl komisijos darbo programos. Na, dabar labai reikės greitai aptarti konkrečias priemonės, konkrečius pasiūlymus ir beje vakar įvyko posėdis su ponu Lo, generaliniu direktoriumi, dėl veiksmų plano. Taip pat džiaugiuosi, kad šiame specialiame posėdėje dalyvavo daug kolegų. Na ir Buvo išsakyta gan skirtingų nuomonių. Ir buvo kalbama apie tai, kad tai greičiausiai komisija šiek tiek atsiliks nuo savo numatytų e, tvarkarašių. Dar, na ir ponas Lon pasakė štai ką, kad. E, na, aš manau, kad jeigu mes parengsime dabar pranešimą, tai dėl e, laiko stokos, jis tikriausiai nebus labai gerai pagristas, taigi gal tai ir nėra labai protinga. Tai galbūt sutikime su tuo, kad tegul reikia daugiau laiko, bet tuomet jau ataskaita ar tas pranešimas bus parengti geriau. Nes tai būtų logiškiau ir teisingiau. Negerai primti sprendimus, netlikus išsames faktų analizės. Tai tikrai būtina padaryti, jeigu norime priimti gerus sprendimus. Tai štai tokia informacija iš mano pusės, o dabar padarysime nedidelę pertraukėlę. Na, tikrai, nebeturiu ką pridurti. Na, galim gal ką nors padainuoti kartu, bet čia nebus gal irgi paprasta. Na, negalime pradėti jau diskusijų dėl e, kitų darbo tvarkės punktų, nes kai kurių kolegų nėra, negalime ir balsuoti. Na, juokeliai tokie, bet palikim juos nuo šaly. Na, tikrai, jeigu komisaras dar labiau vėluos, tai bus problemų, nes turime dešimtą balsuoti. Taigi, jeigu jau dabar norite ką nors pasakyti, nors komisaro dar ir nar, tai prašau pasisakyti. Na, ponia Ho, ponas Winkleris, Gal jau dabar sudarom tų norinčių pasisakyti sąrašą, kad jie galėtų pirmie gauti žodį, pana Hol, panas Winkleris, Lera, dar, matau, Odi, Toja. Taigi, jūs pirmie galėsite užduoti klausimus. Na, daro įspūdį jo jau žinote, kokius užduosite klausimus, dar nors negirdėjote, apie ką bus kalbama. We can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in un... Na kągi, širdingai sveikinus dar sėkiai pas mus atvykusi komisarą Tajanį. Jis yra pirmasis komisaras, kuris atvyko į mūsų komiteto posėdį ir pristatys dalį veiksmų programos. Na, problemėlė yra tokia, tokia kad reikėjo balsuoti 10 valandą, taigi daug neušinant burdos, burnos žodis komisarui Tajanė, o po to jūs galėsite pasidalinti savo klausimais ar pastabom. Prašau, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, kad aš pavėlavau ateiti. Bet mane sustabdė prie komisijos vykstantį demonstraciją, dėl jo sulėtėjo eismas. Aš turiu pasirengęs kalbą, per kurią jums pristatysiu šyrit komisijos e, priimtus sprendimus dėl labai svarbaus sektoriaus, tai yra automobilių sektoriaus. Kaip jūs žinote, man visuomet labai smagu dalyvauti parlamento posėdžiuose Nes čia taigi aš 15 metų dirbau ir galima sakyti, kad elgiaus išdikavau, galėtumėm sakyti, tie 15 metų man buvo labai svarbus politiniam gyvenime, todėl visuomet labai smagu čia sugrįžti ir susitikti su senais kolegomis. Norėčiau pradėti pirmiausia aptardamas komisijos ir parlamento dialogą dėl kovo ketvirtą dieną priimtos Europos komisijos teisėkuros programos. Ten yra įvardinti pagrindiniai politiniai prioritetai, kurių sieks naujoji komisija įgyvendindama Europą 2020 strategiją. Ir savo mandato rėmose aš bandysiu gyvendinti ES prioritetinės iniciatyvas ir dabar jums pristatysiu viską chronologinę tvarką, primindamas, kokius sprendimus komisija priėmė šyrit dėl e, efektyvių automobilių. Ir, kiek žinote, tas e, pranešimas greit bus atviras Europos parlamentui. Taigi, Europos komisijos darbų programos 2010 metams darbo programa - strateginės iniciatyvos. Kaip Jūs matėte, mes Europa 2020 e, strategijoje e, labai daug dėmesio skiriame naujai pramonės politikai. Norime pažangaus augimo, e, integruoto visą apimančio augimo. Norime sukurti solidžią pramoninę bazę, kuri būtų konkurencinga ir diversifikuota Europoje. Nauja pramonės politika Europoje turėtų būti e, susijęta su restruktūrizavimu, inovacijomis, subalansuotumu, tvarumu. Norime propaguoti strateginės smulkes įmonės ir kūrybiškumą, vadovaudamėsi pasauliniu požiūriu, globalistiniu požiūriu. Komisijos veiksmais yra siekiama įgyvendinti struktūrinius pakoregavimus. Mūsų politika turėtų paversti Europos pramonę dar konkurencingesnė. Be bejonės, valstybės tarnyba negali pakeisti e, privačių e, bendrovių pramoninių, tačiau e, būtina ir valstybinės pramoninės įmonės restruktūrizuoti, kad ta pramonės kad pramonė bendrai taptų konkurencinga. Komisija parengė visą eilę taisyklių, kurios leis subalansuoti rinką ir užtikrinti e, operatorių teisės. Europa yra padariusi labai daug pažangos, tačiau mes vis dar neturime iš tiesų gerai koordinuotos Europos ekonomikos, kuri būtų iš tiesų solidi. Šiuo metu mes suprantame, kaip yra labai svarbu turėti koordinuotą Europos ekonomiką. Kai kurios pramonės šakos, tokios kaip automobilių gamybos e, ar tiekimo e, pramonės šakos, turi rasti naujų veikimo būdų. Iniciatyvos, apie kurias mes šiandien išgirdome komisijoje, yra orientuotos į ekologiškus ir veiksmingus automobilius turėtų būti kita e, šių metų rugsėjo mėnesį priimta nauja pramonės politika ir pirmininkas Baroso nusprendė paskirti visą grupę komisarų, kurie e, dirbs šiame sektoriuje ir koordinuos veiksmus. Mes e, aptarsime konkrečius pasiūlymus politinių lygmenių, kurie bus įtraukti į tą komunikatą ir ten mes analizuosime įvairių pramonės šakų trūkumus ir silpnasias vietas. Jūsų Europos parlamento indėlis per pasiūlymus ir idėjas bus e, labai vertingas ir per tai mes galėsime pasikeisti nuomonėmis, žiniomis. Tai galėsim padaryti Strasbūrė arba atskirai susitikimuose su jūsų komitetu, kai tik aptarinėsime tą temą. Pirmasis indėlis į komunikatą atėjo iš pramonės konkurencingumo konferencijos, kuri vyko praėjusiu, praė, praėjusios savaitės pirmadienį Šarleman pastate. Toje konferencijoje dalyvavo labai daug puikių pranešėjų, įskaitant ir jūsų komiteto pirmininką. Noriu labai padėkoti jam už tai, kad jis atvyko į tokį nepaprastai svarbų renginį. Taip pat dalyvavo pirmininkaučius Ispanijos ministras Sebastianand, e, taip pat dalyvavo komisijos narys Almunija. E, General Motors Europe pirmininkas Edrian Rasmussen dalyvavo konferencijoje taip pat. Kalbėjome daug apie mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Be abejo, nes inovacijos e, skatinti yra būtina, nes pramonės konkurencingumas nuo to priklauso. Kartu su ponu Makryvi ir Kvinu mes rengiame labai svarbų veiksmų planą, kuris inovacijų srityje turėtų pradėti gyvenintas rūdienį. Šiek tiek platesnėme kontekste žvelgsime inovacijas, galvosime tik apie mokslinius tyrimus, bet ir apie vartotojus, apie valstybės sektorių, apie e, naudotoją. Mes suprantame, kad mažos ir vidutinės įmonės mūsų ekonomikose atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį. Todėl norime įtraukti konkretų planą mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų finansavimui, jeigu jos kuria inovacijas. Ir tris pagrindinius tikslus išsikėlėme šiame veiksmų plane. Turime sukurti e, rizikos kapitalo rinką, turime stengtis kritikuoti programas, e, bendradarbiaudami su nacionalinėmis ir regionų e, valdžios institucijomis, norim, kad Europos valstybinis sektorius e, labiau prisidėtų prie inovacijų kūrimo. Be to, pagal šią veiksmų programą yra numatytas standartizacijos programos peržiūrėjimas. Ketiname per artimiausią rūdienį pateikti labai svarbų ir ambicingą planą, e, kuris leis pakeis, pagerinti Europos e, standartizaciją kad ji būtų labiau integruota, kad ji būtų veiksmingesnė. Europos pramoniai reikia aiškių šio laikiškų standartų, kuriuos būtų galima eksportuoti į trečiojo pasaulio šalis. Galvoju dabar apie transatlantinį taip pat dialogą ir apie dialogą su naujai atsirandančiomis ekonomikomis. Padėdami mažoms ir vidutinėms įmonėms norime gyveninti mažų vidutinių įmonių teisės aktą. ES kaip ir yra jau toks dokumentas, bet valstybėse narėse dar yra labai daug skylių. Kai kurios valstybės narės bando pagerinti finansavimą, sumažinti biurokratinę naštą, sukurti tam tikrą ekonomikos atgavinimo planą mažoms ir vidutinėms įmonėms, o komisija turi e, parengusi visų valstybių narių padarytų darbų įvertinimą Ir remdamėsi tuo įvertinimu mes sukursime planą, kuris sukurs dar palankesnę aplinką mažoms ir rutinėms įmonėms. Birželio 31 dieną įvyks Madride e, konferencija dėl mažų ir vidutinių įmonių, o vėliau e, bus dar daugiau tokių renginių, tokio pobūdžio renginių. Tikimės, kad su Europos parlamentu pavyks greitai susitarti dėl teisė, kurios priemonių reikalingų mažų ir vidutinių įmonių teisės aktų įgyvenimui. Turiu galvoje direktyvą dėl e, vėl, vėluo, vėlyvo apmokėjimo. Delspinigių. E, taip pat Europos komisija teikia savo ruoštų pasiūlymų. E, ir tikimės, kad dėl reikalingų teisės aktų bus susitarta jau per pirmąjį svarstymą. Todėl aš norėčiau paraginti Europos parlamentą, pakviesti Europos parlamentą, padėti mums ieškant to sprendimo, nes jeigu per pirmąjį svarstymą mes nesusitarsime, tai dar vienus metus prarasime. O Europoms institucijoms tai nebūtų gerai ypač dabar, kai krizė taip įsišaknyjusi. Sprendimus reikia priimti greitai ir nedelsiant. Dar vienas svarbus momentas - e, versliškumo skatinimas ir Erasmus iniciatyva. Mes e, darome parengiamosius darbus, jų yra nedaug, reikia padaryti daugiau. Nuo 2009 metų 90 mainų programų buvo gyvendita, dabar yra dar daugiau planų tokioms mainų programams sukurta. Suprantame, kad e, verslininkai patys nori naudotis įvairiomis duomenų bazėmis, kurias sukurtų Europos komisija, kur leistų keistis informaciją. Erasmus programa verslininkams turėtų įsibėgėti visapusiškai e, po poros metų. Erdvės politika yra ir bus labai svarbi, jeigu norim kalbėti apie klimato kaitą ir ateities iššūkius toje srityje. Tai Lisabono sutartis ES suteikia ypatingų įgaliojimų erdvės srityje ir leidžia aktyviau dalyvauti kosmoso tyrimuose ateityje. Mano paties e, generalinio direktorato žmonės dirba e, rengiant kosmoso politikos komunikatą, kuriame bus įvardinta ES politika ateičiai. Tikimės, kad tas komunikatas jau rugsėjo mėnesį bus paskelbtas. O kitų metų pavasarį turėtų būti parengtas planas dėl teisės akto, e, kuris apibrieš, kaip atrodys būsimoji kosmoso ar erdvės politika. Ir 2014-2020 metais bus e, suplanuotas ir finansavimas. Turime Galilėjo ir GSM sistemas, kurios jau naudojamos yra mūsų piliečių bet tų programų tobulinimas yra įmanomas tik jeigu ES garantuos gerą finansavimą ilgalaikiams projektams ir užtikrins gerą jų valdymą. Norėčiau pakartoti tai, ką prieš keletą mėnesių pasakiau per mano klausimą šiame komitete. Aš neketinu priimti jokių sprendimų dėl svarbiausių iššūkių mūsų čia laukiančių prieš tai nepasitaręs Europos, su Europos parlamentu neišklausęs jūsų. Mes kartu turime nuspręsti, ką galim padaryti. Ir aš ketinu būtent taip dirbti. Prieš priimdamas komunikatą dėl Galilėjo programos vidutinės trukmės peržiūros, aš pasitarsiu su jumis. E, šią vasarą turėtų tokia peržiūra būti suorganizuota. Prieš tai reikia dėl Galilėjo priimti daug svarbių sprendimų. Todėl aš norėčiau iš naujo e, įsteigti tarp institucinę darbo grupę dėl Galilėjo. Tai leistų keistis konfidencialią informaciją, leistų užtikrinti geresnį dialogą tarp skirtingų institucijų pareigūnų. Ta Galilėjo darbo grupė jau anksčiau dirbo, bet aš manau, kad ir ateityje ji būtų naudinga, nes tokiu būdu galėtumėm geriau koordinuoti skirtingų komisijos departamentų veiklą ta darbo grupė labai glaudžius ryšius palaiko ir su parlam, palaikydavo ir su parlamentu bei taryba. Tas bus ir ateityje, nes tokiu būdu bus galima išsiaiškinti, kaip galima pasiekti geriausių rezultatų. Kitas svarbus klausimas, kuris bus įtrauktas į programą, yra žaliavos. Tai yra strateginis klausimas ES ekonomikai. Žaliavų klausimas e, yra gyvybiškai svarbus mūsų ekonomikai. E, Pavyzdžiui, metalų, mineralų eksportas e, yra varomoji jėga. Neseniai 2009 metais, kai kalbėjome apie Europą 2020 strategiją, e, taryboje buvo priimta strategija dėl žaliavų iniciatyvos pagristos, ta iniciatyva pagrista trim ramšiais galimybę gauti žalėvas ES viduje, ES, už ES ribų ir efektyvus e, tų medžiagų naudojimas ir perdirbimas, žaliavų naudojimas ir perdirbimas. Komisija ketina šių metų pabaigoje paskelbti komunikatą, kuriame bus įvertinta analizė, kaip galima naudoti žaliavomis po ekonominės ir finansų krizės. Be to atsižvelgsime į tos uždavinius, kurie mūsų laukia ateityje, stengiantis užtikrinti tvarę Europos ekonomikos raidą tolimesnėje perspektyvoje. Birželio mėnesį komisija susitiks su Afrikos sąjunga. Ten aukščiausių lygių aptarsime žaliavų klausimą. Žiūrėsime, kokios perspektyvos čia atsiveria. Dabar pereinu prie savo prioritetų pristatymo pabaigos. Manau, kad galėsiu daugiau pakalbėti vėliau, bet norėjau tik dabar pasakyti, ką mes šiuo metu veikiame. Uh, Noriu tik patvirtinti, kad mes darome labai daug, ne, ne, nepaisant to, ką jūs galvojat. Vėliau galėsiu dar daugiau pakalbėti. O dabar pristatysiu pagrindų programą konkurencingumui ir inovacijoms. Ši programa buvo pradėta prieš trejus metus ir rezultatai yra puikūs, nepaisant to, kad finansavimas yra ribotas. Programa padeda visos Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir įvairūs mūsų departamentai šiuo metu rengia uh, E, naujos kartos sprendimus pagrystus e, pasiektais rezultatais. Yra apibrėžiama socialinė įmonių atsakomybė. Ir aš esu įsitikinęs, kaip jau čia sakiau, kad ši strategija yra politiškai nepaprastai svarbi. Turime aiškiai apibrėžti, kas atsakingas už mūsų ekonomikos raidą mūsų verslo ir ekonominė sistema priklausys nuo to, kaip e, mes sugebėsime priimti sprendimus čia. Ogi dabar mūsų politika buvo susi, tarsi mūsų politikai buvo mesas iššūkis iškilus kriziai. Komisija per e, savo pirmuosius mėnesius uh, ir toliau svarstė REACH programos įgyvendimo galimybės. REACH programa yra vienas iš mano pagrindinių prioritetų iki šiol, toliau stengsime daryti viską, ką galime. Norime, kad e, šios direktyvos apimamos bendrovės galėtų sėkmingai užsiregistruoti iki lapkričio 30 dienos, nes tokiu būdu chemijos pramonės reputacija bus užtikrinta ir e, netgi gali iškilti abejonių dėl pačios REACH direktyvos veiksmingumą. E, Per klausimą šiame komitete apie tai buvo manęs klausta ir aš prašiau, kad mūsų atskiri departamentai ieškotų sprendimų, kaip įmonės galėtų efektyviau, greičiau patenkinti įsipareigojimus. Aš džiaugiuosi, kad e, registracijos procedūra šiek tiek pagreitėjo, palengvėjo, buvo sukurti reikalingi teisės aktai, kurie padeda įmonėms, ypač mažoms įmonėms, e, patenkinti prisiregistravimo terminus. Dėl registracijos kriterijų mane tenkina e, susitarimas, kurį pasiekėm su komisijos nariu Patočniku. Mes Helsinkije chemikalo agentūrą praeitą mėnesį aplankėme ir darėme viską, ką galėjome, kad e, pasiektieji rezultatai būtų paskelbti kuo greičiau. Autorizavimo gairės. Medžiagų, chemikalų sąrašas reikia, kuriam reikia autorizacijos, teisinis aiškumas. Tai yra visi skaudžiausi klausimai šiuo metu, aktualiausi klausimai šiuo metu. Aš e, manau, kad e, įsibėgėjus autorizacijos procesui bendrovės galės geriau pateikti prašymus leidimams gauti ir galės jos aiškiau apibriežti alternatyves medžiagas medžiagoms, kurių negalima priregistruoti ar kurių negalima naudoti. Dar keletą žodžių norėčiau pridurti apie šyrit procedūroje raštu priimtą sprendimą. Turiu galvoje komisijos komunikatą, kurį parlamentas ir, komis, ir taryba bei ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas gaus. Ten yra kalbama apie Europos efektyvių automobilių strategiją. Tai energetikos paketo dalis. Tokiu būdu mes e, sukursime, sustiprinsime Europos pridėtinę vertę, nepažeisdami subsidiarumo principo. Norėčiau pasakyti, kad e, labai pažangiai vertiname elektrinių automobilių akcentavimą daugelie valstybių narių. Ypač Prancūzijoje, Ispanijoje, Danijoje, Portugalijoje apie elektrinius automobilius daug kalbama. Ir komisija mano, kad e, mes galėsime priimti kur kas platesnį ir technologinių požiūrių neutralų darbo metodą. Mes e, galvojame jau apie tai, kaip galime padėti elektrinių automobilių plėtrai, e, kuriame įvairiausius politinius veiksmus, kaip e, tokio gamybą galėtume išplėsti. Dabar galvojame apie vandenilio naudojimą, natural, gamtinės dujas, biologinį kūrą, įvairias energetikos efektyvumo priemonės, kurios būtų pasitelktos uh, šiek tiek pakoreguojant įprastinius automobilių variklius. Ir mes nu, galėčiau per šį susitikimą pabrė, išskirti keletą skirtingų veiksmų. Parengsime finansinės gairės tvarių technologijų raidai, norime skatinti e, Mm, automobilių nuolatinį tobulėjimą CO2 suvartojimo požiūriu. Ir elektrinėse automobiliuose norime užtikrinti, kad jie būtų tokie pat saugus kaip įprastiniai automobiliai. Norime sukurti aiškius standartus elektrinių automobilių pakrovimui. Norime, kad tos pakrovimo e, degalinės ar stotys būtų daugiau statomos ir kad jos būtų labiau prieinamos visiems vartotojams. Šiame sektoriuje labai svarbu suprasti, kad nacionalinių sprendimų neužteks. Reikia dirbti visiems kartu. ta strategija jums greitai bus išsiuntinėta ir jūs galėsite ją patys įvertinti, bet iš esmės ji yra pagrista dviem pagrindiniais elementais. Pirmiausia, turime patobulinti automobilius, sumažinti emisijas tokiu būdu, o antra, reikia sukurti e, ar tai skatinti elektrinių automobilių gamybą, vandenilinių automobilių ir kitų biologinio kūro automobilių tobulėjimą ir gamybą. Toliau Kars 21 gerinsime, tai yra naujas komunikatas ir per jį Europos Sąjunga išsikelia savo tam tikrų įsipareigojimų ir aš norėčiau jūsų paramos mums tame darbe. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Dėkoju už jūsų dėmesį. O dabar, ponė pirmininkė, aš mielai išklausysiu jūsų klausimų ir atsakysiu juos. Ačiū. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dėkuoju, ponė komisarė. Turime nedidelę problemėlę, kadangi 10 val. vyks balsamai, o yra 13 norinčių pasisakyti. Galime visiems suteikti žodį, o suteiksiu dešimčiai o po to suteiksiu žodį atsakyti komisarai, arba kiekvienas iš jūsų apsiribos vieną mintę ir galbūt tuomet galimybę pasisakyti turės visi. Aš siūlau bandyti pasisakyti minutę. E, na, apsiribokite klausimais, ne nesiplėskite, nesakykite, kad jis geras komisaras, gerai pasisakė, visą tai žinome. Nes jeigu norime, kad visi spėtume pasisakyti iki balsavimo, prašau pasisakyti glaustai. Kolegė Gavinklė. Dėkuoju, ponė pirmininkė komisarė. E, moksliniai tyrimai ir naujovės. Žinome, kad smulkiam ir vidiniam verslui yra svarbi prieiga prie mokslinio tyrimų. Taigi, jūs kalbėjote apie naują inovacijų aktą ir dabar jį reikia parengti. Na ir svarbu suderinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir smulkų bitinį verslą. Ir e, jūs kalbėjote, kad bus galbūt sukurta tas, tas grup, galbūt darbo grupė ir kaip jūs apskritai ketinate gilintis į šios klausimus. Dėkuoju, sako pirmininkas kolega Odi. Ačiū labai trumpai. Gerbiamasis komisarė, ką manote apie pasaulyje vykstančias dėrybas dėl anglės dvideginio išmetimo ir žvelgiant į mūsų pramonės šakas bei jų įsipareigojimus mažinti išmetimus, kaip mes galėtumėm prisidėti prie tarptautinių įsipareigojimų. Ir ne tik apsaugoti savo pramonę, bet ir užtikrinti jos konkurencinės galimybės. Kitas klausimas. E, visose visose priekybiniuose susitarimuose yra e, nuostatų dėl preferencinių sąlygų taikymo. Koks jūsų požiūris, kalbant apie mūsų konkurentus pasaulyje? A, pone Toja, ačiū. Jūs išdėstėte labai plačios apimties programą. E, Tačiau aš noriu paklausti apie smulkų ir vidutinį verslą. Tai turėtų būti Europos politikos pagrindas. Noriu paklausti jūsų komisarę, ar ketinate skirti dėmesio e, tam tikroms smulkaus verslo rūšims, kurios e, nesukuria pelno. Uh, Bet iš viso tokiame versle Europoje dirba 10 milijonų žmonių. Tai yra kooperatyvai, socialinio pobūdžio bendrovės. Tai yra vis dėlto bendrovės gaminančios priekes ir teikiančios paslaugas, tačiau nekuriančios ne, ne turto. Tai yra labai smulkios įmonės, tačiau sudarančios didelę mūsų ūkio dalį. Ačiū. Pone Hol. E, trumpi klausimai, komisarė. Standartizavimo e, elektriniams automobiliams pasiūlyme, e, ar esama numatyta tam tikrų elektros saugojimo galimybių, kai dėl galilėjo. Tai yra labai efektyvus aukštųjų technologijų projektas. Noriu paklausti, koks E, naudos ir išlaidų palyginimas buvo atliktas, ar bus atliktas ir ar esame tam tikrų palyginimų, pavyzdžiui, palyginant šį projektą su viduržėmio jūros projekte, ar, ar yra atlikta panašių tyrimų, kaip pavyzdžiui, e, Kaip atlikta, pavyzdžiui, geležinkelių įvertinimas, noriu paklausti, ar apskritai situacija su Galilėjo pagerėjo. Ir galiausia dėl žaliavinių medžiagų. Čia iškyla ir valdysenos klausimas. Kaip užtikrinti, kad gavybos pramonė veiktų skaidriai ir atvirai, kad ne sukurtų galimybių e, korupcijai, juk mes norime pagerinti e, valdysenos e, situaciją valstybėse, ne tik tai Europoje. Pone Kavalo. Ačiū, komisarė. Erasmus programos taikymas verslininkams būtų labai svarbus žingsnis, nes dabar susiturime su bedarbystės problema. Žinau, kad 2011 metais numatyta tik tai 1200 veiksmų. Maždaug um, e, keletų milijonų gyventojų, taigi tai yra labai nedaug. Reikėtų daugiau orientuotis į verslą ir mokymą. Paskutinis komentaras. Džiugu, kad komunikatas dėl ekologiškų transporto priemonių yra technologinė prasme neutralus. Tai yra svarbus žingsnis. Dėkoju. Kolega Franko. Gerbiamas komisarė, kokie jūsų ketinimai siekiant pagerinti tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp uh, institucijų užsimančių inovacijų dėgymus smulkiose ir vidutinėse įmonėse, kaip ketinate e, užtikrinti informacijos mainus ir kaip ketinate padėti smulkiom ir vidutiniam įmonėm viduržėmio jūros regione. Pone Nibler. Dėkuoju, ponė komisarė, du klausimai, dvi pastabas. Pirmiausia, norėčiau pagirti jūsų žalios kortelės iniciatyvą, kuri mano manimo yra labai gera. Man labai patinka tai, ką jūs sakėte apie tai, kad reikia specializ... susitelkti ne vien tik tais elektroninius automobilius, tačiau reikėtų platesnio požiūrio ir komisija turėtų pasirinkti technologijų požiūrį neutralų kursą. Ir dabar norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate mūsų pažangą su kitais pasaulio regionais. Pavyzdžiui, Kinija ir JAF investuoja labai daug į šią pramonės šaką. Antra pastaba. Jeigu bus investuojamos e, europinės lėšos į žal e, kortą, tai norėčiau paprašyti daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir e, inovacijas, negalvojant per nelik daug, kaip skatinti pirkimus vietoje. Toliau kolega Vinklė jau kalbėjo apie mokslinius tyrimus, naujoves ir smulkų bei vidutinį verslą. Prašau komisijoje pokalbėse daug dėmesio skirti ne vien tik tais moksliniams tyrimams, bet ir naujovėms ir skirti atitinkamų lėšų. Lena Ek. Dėkoju. Pirmiausia, čia yra frakcijų atstovų, kurie dėrėjosi dėl ekonomikos atgaivinimo plano. Taigi noriu klausti, ar komisija laikysi savo pažadų atspindėtų ūkio atgaivinimo plane. Taip pat dėrėjomės dėl SET plano, dėl finansavimo. 50 procentų numatytų lėšų dar nesuteikta, taigi komisija nesilaiko savo įsipareigojimų. Ir trečia, kada atsiras bendri standartai uh, jungikliams uh, į tinklą visoje Europoje. Poniolie, dėkoju. Džiugu, kad e, neutraliai kalbama apie elektravaromus automobilius, tačiau kai kuriuose srityse, e, ypač transporto, transporto priemonių gamybos srityje, yra labai didelė, e, ekonomik, e, labai didelė technologijų pažanga. Taigi, ar nemanote, kad per būtent šią e, šaką reikėtų e, dėkti elektrovaromus automobilius, nes čia jau yra sukaupta patirties. Ir kitas klausimas - verslo internacionalizacija. Mūsų verslo struktūroms tenka prisitaikyti prie naujų verslo modelių, naujų rinkų. Taigi, kokia komisijos nuomonė apie tokį reiškinį kaip internacionalizacija? Ačiū. Dėkuoju. Panas Bitikifris, dėkuoju, pana komisarė, labai malonu, kad kai kalbėte apie normavimo politiką, kalbėti ir apie JAV e, transatlantinį e, dialogą, pavyzdžiui, kolegė Gaz... Ferghovinas dalyvavo atitinkamuose sutikimuose, tai tikrai džiugu. Ir mano manimu labai svarbu, kad ir jūs susitelktume į standartų klausimą, tai yra tų standartų, kuriuos galėtume nusatyti bendrai. Ir norėčiau sužinoti, kokie jūsų manimų prioritetai turėtų galioti ES standartų politikoje, tarp Atlantinio dialogo kontekste jūs kalbėjote apie smurskaus verslo aktą ir labai norėčiau paraginti, kad komisija, o jūs pats asmeniškai taip pat atsižvelgtume į tai, jog ne vien tik įvairios šio parlamento frakcijos, bet ypač ir smulkus bei vidinis verslas labai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 Aš kalbu apie bedarbius, asmenis, ką tik netekusius darbo, tai jiems būtų reikalinga. Kovo 8-ąją buvo pradėta gyvendinti nauja finansinė priemonė ir aš noriu paklausti, ar komisija mano, kad šis klausimas turėtų būti nagrinėjimas atskirai. Kitas klausimas. Pirmadienį vyko aukšto lygio konferenciją. Norėčiau paklausti, kokios išvados buvo padarytos ir kaip galima jas pritaikyti. Ponas Padar. 2020 strategijoje maži anglės dvideginio išmetimai ir efektyvi ekonomika yra pagrindiniai tikslai žvelgiant į 2010 darbų programą, nematau tokių prioritetų. Taigi kaip pakomentuotumėte tokį netitikimą? Mineral raw materials. E, Pone Valia, dėl mineralinių e, žaliavinių medžiagų. Uh, Ar komisija turi bendrąją poziciją dėl išteklių esančių Europos Sąjungoje? Antra, kaip ketinate skatinti e, mineralų išgavimo veiklą, juk išgaunamosios pramonės įmonėms kyla vis daugiau problemų patekti į tam tikras teritorijas apsaugotas aplinkosaugos teisės aktų taip pat kaip e, e, spręsti cionito problemą e, kasyklose, kur išgaunamas auksas. Dėkoju. Pone komisarė, pusantrą milijardą yra skirta saugos tyrimams, tai yra viena iš plačiausia tyrimų programa. Parlamentas tam pritarė, tačiau taryba dabar trečiolis sumažina lėšas. Taigi dabar norėčiau paklausti dviejų klausimų. Taigi kaip Jūs vertinate šio tyrimų programos ateityje? Vis daugiau atsiranda bendrų temų su JAV ir pavyzdžiui, JAV atrodo yra labai svarbus interneto saugumas ir su Europą JAV nori dabar tartis dėl standartizavimo. Antra, parlamentas nuolat rėmė šią komisijos programą ir buvo atskiriama civilinė ir karinė nei tyrimai, o dabar at, atsirado uh, ka, gynybos agentūra ir, ir atrodo skiriam, tarsi dabar apjungiami mokslinį tyrimai civilinėse nes ir kairinės srityje. Taigi dabar norėčiau paklausti, ar jūs toliau pritarėte tam, kad būtų atskirti šie tyrimai ir jie bus apjungti. Toliau ir toliau, kaip pavyzdžiui, susišaukė Enisa ir Eda tyrimą. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, aici. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti, kad pramonės gamyba liktų Europoje. Tam turime modernizuoti mūsų pramonės sektorių ir padaryti jį ekologiškesnį. Be to turime laikytis Kyoto protokolo tikslų ir įsipareigojimų primtų po Kyoto. Kokiu priemonių komisija ketina imtis kad e, pramonės įmonių modernizacija būtų užtikrinta. Kitas dalykas - elektroninės sąskaitos, elektroninių sąskaitų uždavimas, ką komisija daro. Dėkuoju kolegos, kad laikytės nustatyto kalbėjimo laiko, pakako laiko visiems užduoti savo klausimus ir dabar tikiuosi, kad komisaras galės per tas dešimt minučių atsakyti visus jūsų klausimus. Grazie, spero, poter... Eh, Labai ačiū. Tikiuosi kad trumpai galėsiu atsakyti visus jūsų klausimus. Tačiau, jeigu jūs norėsite išsamesnių, detalesnių atsakymų, tai galėsime susitikti Strasbūrę. Su daugeliu jūsų jau esu susitikęs anksčiau, bet ir dabar mielai susitiksiu, jeigu dar norėsit. Ir ponas Winkler ir Franko kalbėjo apie galimybę naudotis fondais, gauti fondus. Aš ketinu remti visas iniciatyvas, kurios skatintų mažų ir vidutinių galimybių finansavimo lengvinimą. Pasinaudoti turime naujomis finansinėmis priemonėmis, turime stengtis užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su Europos investicijų banku e, privačiame sektoriu ypač. Turime galvoti apie dabartinių finansinių priemonių nenuseklumą, reikia jį mažinti, kad tos priemonės būtų veiksmingos. Be to, reikia sukurti veiksmingą rizikos kapitalo rinką Europoje. Galbūt Europos rizikos kapitalo fondų pasas galėtų būti sukurtas. Manau, kad tai palengvintų ekonomik e, Europos ekonomikos augimo perspektyves. Neseniai susitikau su ponu Maištadu Europos investicijų banko prezidentu. Labai naudingas buvo susitikimas, pasikeitėm nuomonėmis apie dabartinę padėtį, pagalvojom apie naujas finansavimo galimybės po 2013 metų. Gegužės 6 dieną aš organizuoju forumą dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Jame kalbėsime apie tai, kaip galima gauti finansavimą, paskolas. Taigi mes e, galvojam ne tik apie pačias finansavimo galimybės, bet ir apie biurokratinę pusę, kurią paminėjo ponas Vinkeris. Aš suprantu, ką jūs sakote, mes bandome tas problemas išspręsti. Galbūt, jeigu reikės, mes turėsime pakoreguoti kai kuriuos reglamentus. Aš kaip transporto komisijos narys, manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti Marko Polo programai. Iki šiol mažoms įmonėms būdavo labai sudėtinga Marko Polo programą naudotis, todėl mes ją šiek tiek pakoregavom. Dar vakar Europos komisija priėmė administracinio supaprastinimo e, aktą, taigi toliau šiame sektorioje dirbame. Pono Odi klausimas e, buvo jau man pateiktas per klausimą. Per klausimą kitas kolega tą paties klausė. Taip, jūsų minima tema yra be galo svarbi. Ir jeigu jūs norit sužinoti, ar aš esu už mokestį ar prieš jį, tai galiu pasakyti, kad tai yra hipotetinis klausimas ir iš reglamento jis negali būti išmestas. Bet pirmiausia, reikia įvertinti, ar toks mokestis būtų naudingas ar ne. E, ga, niekas negali atmesti galimybės, kad tas mokestis bus įvestas. Tie galiu Jums pasakyti. Pone Toljan klausė apie nepelno siekiančias bendrovės ir kooperatyvus. Manau, kad ši tema labai aktuali ir ji labai svarbi visuomeniai. Apie tai jau irgi per savo klausimą kalbėjau. Dabar galiu tik dar kartą pakartoti, kad esu pasiryžęs e, dirbti šiame verslo sektoriu, nes jis yra labai svarbus socialiniu požiūriu. Galiu tik patvirtinti, kad e, visos e, bendrovės nuo didelių iki šeimos lygio iki mažų mano dėmesio susilauks per artimiausius keletą metų, kai dirbsiu čia. Pone Kavalio pateikė klausimą. Dėl Erasmus programos verslininkams, ar mes galvom, kad tai turėtų tapti nuolatinė programa? Taip, jūs teisi ta programa galėtų būti veiksmingesnė. Kol kas rezultatai nėra labai geri, todėl reikės tą programą peržiūrėti. 2012 metais reikėtų padidinti biudžetą. Tikiuosi 7 milijonus gauti 13 metams, e, o dabar gaunam tik 5 milijonus. Tai yra netoks didelis skirtumas, bet iš tiesų labai geras signalas. Programa suteikia daugiau judėjimo laisvės mažiau apribojimų bus negu kad dabar yra. Ir galiu su pasididžiavimu Jums pasakyti, kad tie verslininkai, kurie jau dalyvavo toje programoje, labai jie džiaugiasi. Vieni iš kitų puikiai pasimokė ir įvertino tą programą. Dėl elektrinio automobilio. Keletas buvo klausimų, apie tai pabandysiu apibendrinti, nes laiko kiekvienam atskirai neturiu. Taigi pabandysiu viską kartu atsakyti. Buvo klausimą apie elektrinį automobilį, apie tai, ar e, tokiam automobiliui yra skiriamas prioritetas, ar mes tiesiog neutraliai tai vertiname. Mes tengiamės būti neutralus. E, Elektriniai automobiliai mums yra labai svarbus dalykas ir, kaip žinote, Ispanija pirmininkaujant šiuo metu yra iškėlusi elektrinį automobilį kaip tokį vieną svarbiausių savo akcentų. Bet pažiūrėkite iš ryt priimtą komunikatą. Elektriniams automobiliams yra skirta daug dėmesio, bet lygiai taip pat kalbama apie vandenilinius automobilius, hybridinius automobilius. Uh, Daug kalbama apie infrastruktūros pakeitimus, nes visi jūsų komentarai yra teisingi, reikia priderinti infrastruktūrą. Per artimiausius keletą metų mes negalime pradėti plačiai gaminti elektrinius automobilius kai kuriuose valstybėse ir nepriderinti infrastruktūros. Vien Rusija ir Kinija kiek daug investuoja elektrinių automobilių gamybą, kūrimą. Pavyzdžiui, Fiatas e, atskirai ES dirba Junktinės Amerikos valstijos labai daug dėmesio skiria. Europoje tokio centralizuoto dėmesio trūksta. Mes kalbėjome su Fiato vadovais ir aptarėme, ar negalima plačiau gaminti elektrinių automobilių Europoje, bet jis sakė, kad yra problemų dėl kaštų ir dėl infrastruktūros. Kinija ir Junktinės Amerikos valstijos investuoja į tai daug, o mums reikia sukurti didesnį įvairovę, mes turim turėti galimybę pasirinkti žmonėms palikti. Todėl dabar galvojame, kaip ištobulinti vadinamosius šaltuosius variklius, bet labai svarbu suvokti, kad tekste yra akcentuojami du dalykai. Pirmiausia, vadinamieji karštieji varikliai ir čia e, aktualiausias yra CO2 emisijų klausimas, bet e, tai ir vis tik yra trumpalaikė ateityje vienas iš svarbiausių automobilių pramonės raidos aspektų. O antras svarbus elementas yra gaminti mažiau taršius automobilius - elektrinius, vandenilinius, hybridinius. Taigi galimybių yra daugybė. Yra atliekamas įvairiausios studijos ir tyrimai. Ecco, sullo Small Business Act continueremo. Smulkių įmonių Įstatymas, ponė Lenė Ek klausė. Lenė Ek dar klausė apie standartus auto, elektriniams automobiliams. Mes Europos standartizacijos tarnyboms suteiksime įgaliojimą kitiems metams sukurti suderintą elektrinių automobilių pakrovimo standartą. Aš suprantu, kad mums vienodi standartai yra reikalingi, kad galėtume naudotis hybridiniais ir elektriniais automobiliais, kad juos būtų galima pakrauti visoje Europos Sąjungoje. Tai yra esminis dalykas, jeigu norim, kad tokie automobiliai važiuotų per sienas Europos Sąjungoje. Ir tikimės, kad mm, tai leis pasirengti masiniam elektrinių automobilių gaminimui. Bet visa autopramonė turi įsipareigoti e, taikyti vienodus standartus. Ir mes dabar ieškome būdų, kaip nustatyti, kuris tas standartas yra geriausias. Pone Eilė klausė dėl mokslinio tyrimų programų. Aš manau, kad naujovių kūrimas ir moksliniai tyrimai yra vieni iš pagrindinių mūsų veiklos įrankių. Ir tai leidžia atsakyti klausimą dėl inovacijų. Kaip du kartus sakėme, inovacijos ir moksliniai tyrimai yra pamatų pamatas. Todėl Europų komisija jau dabar pradėjo renkti komunikatą. Magrygen ir Kvin prie to prisideda nes tai yra mūsų prioritetas ir neatskiriami dalykai tarpusavį inovacijos ir moksliniai tyrimai. Mano departamentuose jau yra kuriamos ateities finansavimo programos, be abejo, nes daug ką reikės peržiūrėti biudžete. Turime pakeisti biudžetą taip, kad e, pramonės politikais būtų sukurtos palankesnės sąlygos. Pramonės politika yra Europa 2020 strategijos centrinis elementas, todėl politinių lygmenių būtina priimti įsipareigojimą, kad praktiškai bus imamasi veiksmų. Jeigu norim, kad Europos automobilių uh, ir pramonės sektorius bendrai būtų konkurencingas, turim leisti įmonėms e, kurti naujoves. Investicijų labai daug padaryta, betgi naujovės be mokslinių tyrimų yra neįmanomos, todėl šios abis rytis mums yra prioritetinės. Nežinau, koks bus poveikis, bet aš norėčiau, kad biudžetas būtų padidintas inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Jeigu kalbam apie konkurencingumą, labai daug parlamentarų minėjo konkurencingumą. Ir e, buvo išskirtos žaliavinės medžiagos, jos be abejo labai svarbios. Labai daug bendrovių išreiškė susirūpinimą pastarosiomis savaitėmis dėl žaliavų. Aš susitikau su daugelio pramonės šakų atstovais ir jie visi man sako, kad Jiems kyla daug abejonių dėl ateities. Sunku mums būtų lyginti savo padėtį su tuo, kas vyksta už ES ribų. Daugeliu žaliavų, daugelį žaliavų valdo monopolijos. Ir pirmadienio posėdį mes apie tai kalbėjom. Girdėjom tokių labai palankių signalų apie pramonės raidą ir visi suvokėme, kaip svarbu yra plėtoti mažas ir vidutinės įmonės. Kaip jūsų pirmininkas patvirtintų. Pirmadienį posėdėje pramonės šakų ekspertai buvo įtikinti kad tai yra labai svarbi Europa 2020 strategijos dalis, kaip ir visi kiti specialistai. Esmė yra ta, kad reikia sukurti ekonomikos sistemą, kuri būtų pagrista paslaugomis ir finansavimu. Bet to vien neužtenka. Reikia ją iš naujo subalansuoti, kad atsirastų vietos ir pramoninėms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai nereiškia, kad atsikratome paslaugų. Paslaugos yra svarbios, mes jų nepakeičiame niekuo kitu, nepakeičiame mažomis gamybinėmis įmonėmis, bet norim subalansuotos rinkos, norim, kad nebūtų padaryta žala nei vienai pusiai. Šiuo metu mes svarstome ekonominių ir politinių sprendimų priimtų anksčiau e, padarinius, turiu galvoje tuos sprendimus, kurie buvo visai nenaudingi Dar buvo patiktas klausimas apie žaliavas trečiosiuose šalyse. Tai yra už ES ribų. Sakiau, kad Adisabeboje greitai vyks susitikimas su Afrikos Sąjungos vadovais. Taip, kai kurių žaliavų e, gavybos šalyse yra labai keistų problemų. Ir aš jau sakiau, pats važiuosiu į Adis Abebą ir tą klausimą bandysiu išsiaiškinti. Bet manyčiau, kad mes, europiečiai, esame patys suinteresuoti sukurti Afrikoje tokią politiką, kuri būtų ne neokolonistinė, bet leistų afrikiečių ekonominę ir politinę raidą skatinti. Mes nesam suinteresuoti tuo, kad šia šalyse įsivyrautų korupcija, nors ji ir taip jau egzistuoja ten labai daug kur. Mes norim, kad demokratiškai būtų užtikrintas konkurencingumas ir mes norim konkuruoti visose pramonės šakose, įskaitant ir gavybos pramonę, vadovaudamiesi kokybę, o ne korupciją. Mes e, turime kvalifikaciją, mes turime patirtį, mes turime savo specialistus, technikus, e, techninius darbuotojus, kurie vyks į Afriką ir mokys afrikiečius. Taigi tai yra fundamentalus požiūris, globalinis požiūris į žaliavas. Žaliavos yra politinio darbo su Afrika dalis. Prieš vienerius metus Neapolyje buvo suorganizuota dviejų dienų transeuropinė konferencija, kurioje kalbėjome apie e, projektus su darbui su Afrika. Ir afrikiečiai man sakė, kad jūs turit daugiau dėmesio skirti Afrikai, reikia politinių požiūrių aktyviau dirbti. Ir afrikiečiai sako, jeigu jūs e, nutiesite geležinkelį per dykumą, tai jūs būsite pirmieji, kurie suvoksite Saulės reikšmę dykumoje. Aš tikiuosi, kad mes galėsim būti aktyvesni Afrikoje. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsim konkuruoti ir sugebėsim apeiti korupciją. Galėsim imtis politinių veiksmų. Aš apie tai daug kalbėjau, nes manau, kad e, žaliavos yra prioritetinis fundamentalus klausimas. Dar vienas momentas. Praeitą dieną apie tai šnekėjau per vieną konferenciją. Pateiksiu pasiūlymą, kuriame bus uh, į, įtrauktas retų žaliavų sąrašas. Tokiu būdu galėsime pagalvoti, kaip geriau naudoti tas nykstančias žaliavas. Vėlgi bus akcentuojami moksliniai tyrimai, galvosime, kokias pakaitinės medžiagas galima rasti tokioms nykstančioms žalio, retoms medžiagoms. Ketiname pasinaudoti jau dabar turimomis studijomis ir be abejonės e, stengsimės nekenkti aplinkai. Tai yra vienas iš pagrindinių rūpešių, e, kalbant apie gavybos pramonę ES ir už ES ribų. Aplinkos apsauga išlieka pati svarbiausia. Direktyva dėl uždėlstų mokėjimų. Manau, kad tas B2B klausimas čia galėtų būti paminimas. Per koordinatorių posėdį apie tai buvo kalbama ir buvo pasiektas tam tikras kompromisinis susitarimas. Aš pats manau, kad jis yra geras. Svarbu pripažinti, kad Europos parlamentas turi dirbti diplomatiškai ir jis tą daro. Ir tokiu būdu mes galime įtikinti tarybą sukurti geresnį tekstą. Dėl B2B, jeigu taryba kompromisiniam tekstui pritars, aš pats irgi nesipriešinsiu. Be bejonės, ta strategija turi įeiti į bendrą veiksmų planą, bet kaip jau sakiau, e, tobulybė gali būti gėrio priešas. Mes turim skirti e, pranašumų toms mažoms įmonėms, kurios greitai dirba ir efektyviai dirba. Jeigu mes iškart pradėsim taikyti protekcionistės priemonės, tai valstybės narės priešinsis. Todėl reikia ieškoti gero kompromiso. Aš su daugeliu parlamentarų apie tai kalbuosi, bandau rasti susitarimą, kuris leistų per pirmąjį svarstymą patvirtinti dokumentus ir visos Europos institucijos, parlamentas, taryba ir komisija galėtų duoti aišku signalą mažoms ir vidutinėms įmonėms B2B yra strategijos dalis ir aš manau, kad mes galėsime patvirtinti kompromisinį tekstą. Galėsime apie tai asmeniškai paskelbėti, kam labai rūpi. Turime ir kitų klausimų. Aišku, raštu galėčiau pateikti atsakymus, e, jeigu į jūsų klausimus dar neatsakiau, Kaip sakiau, galiu susitikti individualiai ir aš jums laiko jums priimtinu metu. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju, kad atvykote. Antra, dėkoju, kad atsakėte išsamei. Ir trečia, norėčiau padėkoti už tai, kad prieš pateikiant jūsų pasiūlymą viešai dėl judumo, pirmą juo pasidalinote mūsų komitete. Taigi dėkoju ir džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimą. Ačiū. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können starten. Dėkoju, kolegos, galime pradėti balsuoti. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig zur Abstimmung kommen. Ich gehe davon aus, dass die Fraktion. Na kągi, balsuokime, tikiuosi, äh, kad frakcijos pasirūpina tuo, jog posėdė yra tik tais e, tiek ba, narių, kiek yra balsų skirtų frakcijams. Also, Taigi, bal, pirmas balsavimas. Ponos Padimata pranešimas, na, bus paaiškinimų. Ir dabar prašyčiau pasisakyti ir paaiškinti trumpai ir pernelik neišsiplės, nes kitaip nesugebėsime balsuoti. Taigi dabar trumpai žodis kolegijai padimata. Dėkui, ponė Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, įskaitant ir šešėlinius pranešėjus bei diskusijų dalyvius. Dėkoju, kad padėjote susitarti dėl direktyvos peržiūros. Ši direktyva beje reglamentuoja energetinius produktus ir jų vartojimą. Esu išplatinusi raštu galutinį susitarimą dėl ženklinimo. Jame yra numatyta trys energetikos klasės. Pagal dešimtos straipsnio ketvirtąją dalį, atsiprašo pranešė ketvirtąjį straipsnį ir antrąją preambulės dalį. Taip pat atsirado nuostata dėl peržiūros vėliausia 2014 metais. Todėl, jeigu ženklinant produktus reiks detalesnio atskirimo ir reikėtų dar numatyti papildomą ženklinimą prie A, tai komisija turėtų pateikti interpretavimą dėrybų metu, kad būtų susitarta dėl naujos klasifikacijos. Taigi kol kas laukiame komisijos, e, kad ši pasakytų, ar pasirinktas interpretavimas yra teisingas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Hasi, bet be diskusijų. Labai trumpai, pirmininkė. Trialogo metu komisija mus žodžiu informavo apie tai, jog ponios podimata paminėtas interpretavimas yra teisingas. Galiu pasakyti, kad žalieji šį kompromisą remia, nors jis labai toli nuo tobulo. Pranešiai nuveikė puikų darbą, na, o žalieji. norėtų, kad komisijos žodinis paaiškinimas būtų pateiktas raštu. Sprendimas būtų toks. E, šį interpretavimą komisija dar kartą turėtų patvirtinti plenarinės sesijos metu. Tai būtų prielaida leisanti mums patvirtinti šį pasiūlymą. Ačiū. E, komisijos atstovas, panas Pryda. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci, je ne peux que confirmer l'interprétation. Ačiū pirmininkė, gerbiamas, gerbiama pranešėja, aš galiu tik patvirtinti tą interpretavimą, kurį dabar pateikė ponia Podimata. Jeigu reikėtų peržiūrėti klasifikavimą prieš peržiūrint, peržiūrint pagrindų direktyvą, tai reikėtų ieškoti būdų, kaip tai padaryti. Galbūt suradę formą arba plenarinės sesijos metu arba raštu mes galėtumėm patvirtinti šį interpretavimą. Galbūt ne e, plenarinėje sesijoje, nors ten bus komisaras, paieškosime paties geriausio būdo užtikrinti, kad interpretavimas būtų vienas. Ačiū. Kadangi aš pats dalyvavau šiame valandą valandas užtrukusiame trilogė, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tik turėjome pakankamai laiko viską tinkamai aptarti. Kągi, išklausime faktų, dabar balsuosime dėl ponios pada, <clears throat> padimatą pranešimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Ir kągi. Vien balsai patvirtinta. Sveikinu, perkime prie kito pranešimo Kikov pranešimu, dėl jo taip pat vyko ilgos darybos, nėra ką ką paaiškinti, balsuokime elektroniniu būdu dėl šio pranešimo. Balsuokim. Atsiprašau, neįmanoma, nes yra norintis pasisakyti kolega. Kolegos, ateityje negalime dėl kiekvieno pranešimo, dėl kurio balsuosime, iš naujo pradėti diskusijas, nes kitaip reikės atidėti tą darbo tvarkės punktą ar tą pranešimą ir, balsuo, ir diskutuoti dėl jo, o ne balsuoti. Pone pirmininkė, mano manimi šis pranešimas iš ties labai svarbus tam, kad galėtume sumažinti nuodingų medžiagų išmetimą bei pagerinti energijos gavybos rezultatus. Na, ši sistema nepatenka į ETS ir aš manau, kad šioje žalioje ekonomikos šakoje galima būtų sukurti darbo vietų. Kągi balsuokime, sako pirmininkas. Viena kortelė neveikia, pažiūrėsime, kaip išspręs šią problemą, bet balsuokime, balsamas baigtas. Penkiasdešimt du 53 su neveikiančia kortelė patvirtintas sveikinu. Kągi kitas pranešimas, pono Winkler pranešimas, turime balsamo sąrašą ir dar bus ir žodinis pakeitimas, tuomet paprašysiu pagalbos šiek tiek. Taigi 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta, 19 kas už, prieš Pritvirtinta pirmas kompromisas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. 21, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, klaida. Čia yra kompromisas. Taigi galime iš karto perėti toliau. Prie imko vienas. Kas už? Prieš. Sulaikysiai primta. Dvidešimtas. Kas už? prieš atmesta, bet gal geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nelabai buvo aišku. Balsuokime. Dar sėkim, balsuokime. Balsamas baigtas. Ir kągi atmesta. 22. Kas už? Prieš susilaikysi, atmesta 23 kas už, prieš susilaikysiai, atmesta 24 kas už, prieš susilaikysiai, atmesta 25 kas už, prieš susilaikysiai, tvirtinta 26, nebereikia, antras kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai patvirtinta. 31. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 35. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 36. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 39. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 37. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 38. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 43. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 40. Kas už? prieš, susilaikysi patvirtinta. 51, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. 41, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. 42, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 49. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 5. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už? 47 atsimtas, atsiprašau. Pamiršau pasakyti. Šeštas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikysiai. Patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikysiai. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Patvirtinta. 66. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Patvirtinta. 68. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Patvirtinta. Imko 5. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Patvirtinta. Imko 10. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 69 kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 74 kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 76 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 75. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 78 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 79 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 80 nebereikia, 81 kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta 62, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 83, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 64, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 85, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta 85. 86. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 87. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 11. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 21. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 12. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 95. Kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. Balsamas atskirai dėl 26, kas už pirmą dalis, kas už, prieš, ant, susilaikė patvirtinti antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 97 nebereikia, 98 kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 99 kas už prieš, susilaikiusiai atmesta. Šimtas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Šimtas pirmas, su žodiniu pakeitimu. Vadinas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Imko 2, kas už, prieš, susilaikiusi, patvirtinta 102, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Pasitikslinkime dėl 102 elektroninių būdų. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Kągi rezultatas patvirtinta. 103. Ne, 102, sako pirmininkas. Dabar dėl 103. Nebereikia. 104. Kas už? Taigi, kas už 104? Prieš. Susilaikysiai patvirtinta 105. Kas už? Prieš. Susilaikysiai patvirtinta 106. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 107. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 108 kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Dabar konsultuomasis dalys, ketvirta, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Penktas kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Šeštas kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Septintas kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Devintas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta 13, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta 14, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. Toliau 15 ir čia dabar bus Vera Madurelė žodinis pakeitimas. Dėkuoju, pana pirmininkė mūsų šešėlinė pranešėja Merkis negalėjo atvykti, todėl prašė, kad dėl 15 pakeitimo tarp visų frakcijų buvo susitarta ir nereikia balsuoti atskirai. Ir dabar yra suderintas tekstas, jį perskaitys anglų kalba. When distribution of scarce sources can hinder innovation, takes the view that the European Union policies on raw materials – should address the key challenges with regard to ensuring fair access. Gracias, señor presidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Tai štai toks yra suderintas tekstas tarp visų frakcijų. Ačiū. Tai yra, kas palaiko šį žodinį pakeitimą? Prieš susilaikysi patvirtinta. Na, dabar 16. Ne, nebereikia. Tai yra, kas už 16? kas už 16, prieš susilaikiusi atmesta 17. Žodinis pakeitimas, prie, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta pirmas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta antras, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta trečias, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. Tre... Na, dabar dėl viso pranešimo. Pone Bittikoferi, prašau. Kalbėtis kalbame mikrofoną. Dėl 103 jūs sakėte, kad nebereikia, ne, man nelabai aišku, kodėl nebereikia balsuoti dėl to pakeitimo. Dėl IMCO 2, nes pagal mano turimus duomenis e, IMCO 2 jau apripė ir 103. E, balsamas raše imko 2, jeigu jis bus patvirtintas, tuomet nebereikia dėl 103. Bent taip jau buvo suderinta su pranešėju ir aš laikausi šio sutarimo. Na kągi, balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Mm, balsavimas vieno EPP narių per daug. Dėkoju. Balsavimas baigtas. Na ir kągi, rezultatas visai aiškus. Sveikinu. Kągi, pereikime prie koslodui programos. Kolegė Harms, basamą sąrašą turime. Na, turime problemėlę, tuoj apie ją ir pakalbėsime, tačiau tai padarysime toje vietoje, kai tai bus tinkama. Tai yra, kai kalbėsime apie tą aspektą, dėl kurio nuomonės įsiskyrė. Taigi viskas eilės tvarka. 5 Penktas, penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 32. Kas už, prieš, susilaikiusi, patvirtinta. 14. Kas nebreikia. Atsiprašau. 14. Kas už, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 31. Nebereikia. Nebereikia. Jeigu patvirtintas penktas pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, 31. Balsuokime, kas už. Na, aš iš pradžių buvau teisus, nebereikia balsuoti dėl 31. 30. Kas už? Prieš? Susilaikiusiai patvirtinta. Š aštuntas. Ir atsiprašau, šeštas pasitaiso pirmininkas. Šeštas. Pakeistas žodiniu pakeitimu, kurį ir turime. Na, jis žinomas, nebereikėjo paaiškinti, taigi kas už, kas už žodinį pakeitimą. Prieš susilaikysiai atmesta. 34 kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. 33 kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. 35 kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. 15 kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. Ketvirtas, kas už? Prieš. Susilaikysiai patvirtinta. 36, kas už? Prieš. Susilaikysiai patvirtinta. 16. Balsavimas atskirai, pirmoji dalis, kas už? Prieš. Atskirai patvirtinta antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikysiai Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies, balsuokime. Dar sėki pakartoju. 16 pakeitimo antroji dalis. Balsuokime. Balsamas baigtas. Ne, dar ne. Dar sėki, sako pirmininkas. Dar kartą. Dėl 16 pakeitimo antrosios dalies balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37. Kas už? A, nebereikia. Ačiū. Atsiprašau, aš čia kartais pernelyg išbėgu žakių. 38. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikysi patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Nebereikia. 17. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta 40 kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 39 kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 17-18 identiški balsuokime kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 41 kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta Patvirtinta. 42. Pakeistas žodiniu pakeitimu. Taigi vis dėlto balsuojame dėl 42. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Atmesta. 19. Balsamas atskirai. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaikiusi patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 43, nebereikia, 44, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 20, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 20 Toliau dabar ta, tas sudėtingas klausimas, aštuntasis pakeitimas. Na, balsuosime dėl jo. Dėl aštunto, kas už? Prieš susilaikysiai patvirtinta. Vieno, vienas atkrenta, devintas. Kas už? Prieš susilaikysiai patvirtinta. Pirmas. Kas už? prieš, susilaikiusi, atmesta antras, kas už, prieš, susilaikiusi, patvirtinta. Toliau dešimtas, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Trečias, kas už prieš, susilaikiusiai patvirtinta toliau nebereikia. 14, kas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš nepamačiau svarbiausio dalyko, tai yra pirmo kompromiso. Taigi pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta. Mane nu, tikriausiai nustebino tai, kad dėl šios temos buvo pasiektas kompromisas. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? A, dėl antrosios atrodo nebereikia. Nebereikia. Ir dabar penktas. Nebereikia. Balsam dėl penktą. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Penkioliktas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Šeštas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už. Atsiprašau, 25 nepastebėjau pakeitimą. 20 pakeitimas dėl 10 konsultuojamos dalies, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar penktas kompromisas, už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta. Dvidešimt septintas, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 28 už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkime, nelabai aišku. Dėl 28 balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Kągi, patvirtinta. Gerai, kad pasitiksliname. 29 už prieš susilaikiusieji patvirtinta. Ne visai esu tikras, bet atrodo patvirtinta. Patvirtinta 12. Kas už? Prieš susilaikiusieji patvirtinta 13. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta 1. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta antras, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta trečias, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Kągi, galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir dabar dėl tiesiekros rezoliucijos elektroniniu būdu balsuokime. Balsavimas baigtas. Ir kągi, rezultatas tas pats. Patvirtinta. Sveikinu ponę pranešėją. Jūsų pranešimas buvo patvirtintas, tačiau jūs gan sudėtingas sveikinti. Žodis poniai Harms, prašau. Vielen Dank, dass wir nochmal Dėkuoju už tai, kad dar sikite sutikite man žodį. Pone pirmininkės, tikriausiai konstatavote, kad aš tiesą sakant balsavau prieš savo pačios pranešimą kartu su frakcijos nariais nemalonu man tai buvo padaryti tai, nes tiesą sakant, diskusijos dėl pranešimų buvo labai įdomios na, ir buvo suvokta, kad e, Bulgarijoje egzistuoja problema dėl e, brandolinių atliekų, ši problema dar išaugo ir tiesą sakant, Bulgarija dar nėra prieimusi jokių finansinių sprendimų dėl galutinio radiktyvių atliekų saugimo. E, šias atlikas Bulgarija eksportuoja į Rusiją, tai kol kas vienpusis eismas. Ir mano manimi diskusijos buvo labai reikalingos, be kito ko galvojant apie tai, kad komisaras Otinginas e, šiuo metu rengia direktyvą dėl radioaktyvų atliekų. Antras klausimas yra štai koks. kam panaudoti milijoninės naujas lėšas Bulgarijai, jos nebus tiesiogiai panaudotos kosmodui. Aš buvau įsitikinusi, kad šias lėšas reikėjo investuoti vien tik tai tiks tinklus, energijos veiksmingą naudojimą bei naujas technologijas. Tai bandžiau labai aiškiai pasakyti, tačiau dauguma komiteto vadovavome šešėlinio uh, pranešėjo, nenorėjo šio paaiškinimo ir turėsime naują galimybę balsuoti plenarinėme posėdėje ir todėl labai norėčiau paprašyti frakcijose pasiaiškinti, ar šie patikslinimai galbūt gali būti primtini ir kitiems parlamento nariams. Dėkuoju. Dėkoju už paaiškinimą, sako pirmininkas. Dabar supratome, kodėl balsavote taip, kaip balsavote. Balsavimas baigtas. Reikime toliau prie kito darbo tvarkės punkto. Galime, bet žiūrėti prie kito darbo tvarkės punkto. Ah, ja. ähm, Punkt 9. Devintas darbo tvarkės punktas. Vidutinio laikotarpio peržiūro. peržiūro atsakingas yra kolega Remek. Nemačiau jo, matau dabar jis yra, taigi žodis jam. Būčiau labai dėkingas, jeigu tie, kurių nedomina šis pranešimas, netrukšmautų ir netrukdytų kolegai Remek ir tiems, kurie norėtų klausytis. Taigi prašyčiau tų, kurių nedomina ši tema, labai tyliai ir sparčiai palikti salę. Ponios ir ponai, jeigu galite išeiti, tai prašau tai ir padaryti, tam, kad mes galėtume tęsti savo diskusijas. Dar sėki kreipiuosi jūs. Pradėsime diskusijas dėl devinto darbo tvarkės punkto. Pone Remekai, žodis jums. Pone pirmininkė, dėkoju, kad suteikėt man žodį. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Negaliu daug pridurti apie tai. Mes e, dabar kalbame apie Europos palidovinės navigacijos ir panašias sistemas. Mūsų konkurentai dabar jau stiprina savo veiklą šioje srityje, turiu galvoje Junktinės Amerikos valstijas ir Kiniją bei Rusiją. Ir galėčiau tik pridurti, kad mano nuomonėje yra kalbama apie tai, kas yra padaryta ir ką turime dar padaryti, kad būtumėm konkurencingi šioje srityje. Tai yra programa, kuri kainuoja labai daug pinigų, ir būtų sunku rasti priemonių, sistemų ir finansavimo mechanizmų. Turime įvairiausių valdymo struktūrų ir mes e, nesame abejingi visų palidovų paleidimui ar e, priežiūrai. Tačiau mūsų konkurentai vis tik dar yra veiksmingesni Jie mus pralenkia, jie dirba kur kas greičiau negu Europa. Todėl ES valstybės narės dar nėra visiškai garantuotos, kad šis projektas bus patenkinamai gyvendintas. Aš manau, kad šis projektas yra labai svarbus ir mano rengiama nuomonė atspindės skirtingų frakcijų nuomonės. Ir aš čia iškeliu keletą klausimų, kuriuos reikės atsakyti. Jūsų nuomonės man yra labai svarbios. Paskui jūs galėsite pateikti pakeitimų pasiūlymų, kad e, mes galėtumėm pritraukti daugumos pritarimą. Aš mielai paminėčiau keletą priemonių, kurias reikėtų įgyvendinti ES, kad Europos palidovinės navigacijos sistema būtų realizuota. Europa visų pirma turi būti konkurencinga palidovinės e, navigacijos rytyje. Be to, tokiu būdu galime sustiprinti Europos piliečių gyvenimo kokybę. Tai tokia infrastruktūros sistema, kuri apima visas gyvenimo ir ekonomikos rytis ekonomikoje. Todėl mes būtent iš tos perspektyvos turėtumėm versinti šį klausimą. Čia nekalbame tik apie vieną sektorių, tai kalbame apie sektorių, kuris apima absoliučiai viską. Todėl aš bandau e, ieškoti kuo geresnių sprendimų šiai problemai. Ačiū. Kolegė Hol. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Remekui už tai, kad jis parengė tokį darbinį dokumentą. Mano nuomonė, jis yra labai aiškus ir labai gerai jis jį pristatė, teikdamas mums klausimus. Yra daug klausimų, kurie keliami čia, jie visi svarbus. Kai kuriuos jų šyrit su ponu Tajanė aptarėme bet iš jo, tiesą sakant, konkrečių atsakymų negavome. Tikiuosi, kad per diskusijas tą temą galėsim šiek tiek tiksliau viską sužinoti. Norėčiau paklausti, ar iš tiesų reikėtų kelti klausimą dėl to, ar mes kruopšiai analizuojame tai, kokios naudos galilėjo mum atneš. Manau, kad šiame darbinėme dokumente viskas labai gerai surašyta. Čia pasakyta, kad daugiau nebėra Galilėjo e, siejamas tik su komerciniu vaidmeniu. Dabar mes matome, kad Galilėjo konkuruoja su visa eilė kitų navigacinių sistemų, skaitant kiniškas ir japoniškas. Technologiniu požiūriu tai irgi nebėra kažkokia naujovių naujovė, nes, kaip žinia, stabdžiuoja Galilėjo programa. Tai iš esmės yra Europos infrastruktūros sistema, kuris susikurs Europos palidovinius e, pajėgumus. Ir jeigu mes tai traktuojame kaip infrastruktūros projektą, tada pirmiausia reikia klausti, ar iš tikrųjų mes galim taip ryštingai veikti dabar, kai biudžetas toks ribotas, ar iš tiesų mes galime pasiekti to, ko norime pasiekti, galvodami apie taip pat ir kitas infrastruktūros rūšys, į kurias reikia investuoti dokumente nėra paminėta kai kurių dalykų. Turbūt žinote tas frazes, kurios jau šioje salėje yra girdėtos tiek daug kartų. Kai parlamentas priemė Galilėjo ir dėl jo balsavo e, pagal e, valstybinės ir privačias partnerystės pirmą kartą, buvo akcentuojama, kad tai yra civilinis projektas. Ir man šiek tiek neramu. Darbo tvarkėje nėra pasakyta pakankamai aiškiai, kad Galilėjo naudingumas šiek tiek sumenko. Ar nebūtų gerai, jeigu mes pranešime pagalvotume apie vadinamasias neišnaudotas zonas, kur galilėjo galėtume pritaikyti, pavyzdžiui, saugumas taikų palaikymo operacijoms. Yra dalykų, apie kuriuos mes nekalbame, aš nežinau, kad tai būtų paminėta. Čia kalbame apie projektą, kurio pirminės intencijos daugiau nebėra aktualios. Aš žinau, kad kai kuriuose ES dalyse yra žmonių, kurie norėtų, kad Galilėjo būtų panaudota šiek tiek kitam, kitiems tikslams. Man taip pat įdomu, kaip bus užtikrintas sistemos saugumas. Dviem požiūriais. Pirmiausia, galvojame apie techninį saugumą. Dėl gamtos reiškinių mes visi per pasarasis porą savaičių puikiai supratome, kad gamta mums iškrečia kartais tokių netikėtų staigmenų. E, kaip bus, ar iš tiesų radiacija gali išmušti iš vėžių satelitus. Ir nereikėtų programuose pagalvoti, ar yra sukurti planai rizikingiems, e, nenumatytiems atvejams. Jeigu mes tapsim priklausomi nuo kos, tokios sistemos, tai reikia suprasti, kokių fizinių trūkumų, kaip, kaip kiek ribota jos veikla yra. O antras svarbus aspektas yra politinis aspektas, politinis kišimasis. Ponas Tajanė apie tai nekalbėjo, bet per klausimą jis paminėjo Kinijos vaidmenį. Kinija Galilėjo požiūriu turi būti bendradarbiaujanti partnerė. Tačiau praktiškai Kinija atsisako uh, patraukti tam tikrus spektro dažnius. Ir dėl Galilėjo tai um, virto tam tikra rimta diplomatinė problema. Aš norėčiau sužinoti, kokios pažangos čia padaryta, kadangi klausimai komisaro žinia vyko sausio mėnesį. Kokiu veiksmu numatoma imtis, kaip mes ketiname tokius klausimus spręsti ir koks yra administracijos vaidmuo įtraukiant Kiniją į tą procesą. Baigdama dar noriu pasakyti, kad mano nuomonė yra labai svarbu užtikrinti šio projekto parlamentinę kontrolę, kiek tik tai įmanoma padaryti. Labai svarbu ir gerai, kad pasiektas kompromisinis susitarimas. Tai jis rodo, kad Europos parlamento nariai e, gali prisidėti, nors ir nėra administracinės valdybos balsuojantieji nariai. Šiandien komisija pasiūlė Galilėjo procesą suaktyvinti. Ir aš manau, kad reikėtų reikalauti, kad dokumentai prieš tokius susitikimus turėtų būti mums atsiųsti anksčiau, nes anksčiau yra buvę neretai, kad parlamentais yra užverčiamas informacija paskutiniu momentu ir mums nebelieko laiko klausimams svarbiausiams išsiaiškinti. Todėl, manau, būtų labai gerai šiek tiek uh, paspausti, kad mums būtų dokumentai duodami anksčiau ir mes galėtumėm labiau tuos dokumentus išnagrėti. Bet bendrai galiu pasakyti, kad jūsų analizė yra labai aiški ir naudinga. Džiaugiuosi, kad jūs sugebėjot mums suteikti galimybę taip prisidėti prie šios nuomonės tobulinimo. Ačiū. Glantė, dėkoju. Man rodos, kolegas Remek yra savo darbinėme dokumente iškėlęs labai įdomių klausimų ir ponia Hall labai nušventė kai kurios šios klausimus, todėl aš dabar jau galiu pasisakyti trumpai. Svarbiausia yra susitvarkyti su finansavimu ne vien tik dėl Galilėjo, bet ir dėl GMS. Taigi reikia finansavimo. Tai, kas mums buvo pristatyta prieš keletą savaičių dėl tų galimybių, kurias, kurias mums teikia biudžetas, tai maždaug būtų 14 palidovų, kurie leistų užtikrinti pagrindinės prielaidas įgyvendinant Galilėjo programą. Na taip, galbūt tai leis užtikrinti navigaciją gatvėse, net ir siaurose gatvėse su aukštais pastatais, tačiau daugiau galimybių tai nesuteiks. Tiesą sakant, tai nepadės ir gelbimo tarnybams. Taigi, mm, Mm, jeigu žmonės te galima nustatyti, tarkim, aukas tik 200-300 metrų paklaidą, tai nėra labai gerai. Na, Kinija buvo, dalyvavo bendroje įmonėje ir Kinija, tiesą sakant, slėpi savo informaciją. Vėlgi, kitą vertus, žinome, kad Kinija labai domina dėkti ir gautinas informacijas. Dabar Kinija pasitraukė iš šio projekto ir, tiesą sakant, daugelis svarbių sistemos komponentų turėjo būti tiekiami iš Kinija ir dabar tai nebus padaryta. Na, kaip mes galime montuoti palidovinę įrangą, tas dalis, kurias turėjo mums tiekti šalis partnerė, kuri pasitraukė, taigi dabar yra sudėtinga. Na, aš puikiai prisimenu ir diskusijas ir dėl JAV. Taigi, mano manimo, tie iškelti klausimai yra svarbus ir tikiuosi, kad tai, ką šiandien ryte minėjo komisaras Taljani dėl galėjo programos, tai yra, kad mes tikimės gauti išsamesnės informacijos, negu kad jis suteikė. Na ir gerų. Galbūt ir gerai, kad viską galima viešai aptarti atvirose posėdžiuose, tačiau kai kurios dalykus reikia labiau pasiaiškinti ir uždarose, mažesnėse e, posėdžiuose, mažesnėse darbo grupėse. Na, šiaip e, parlamentas, e, frakcija nuolatos parėmė šį projektą. Dėkuoju, sako pirmininkas kolega Brazina. Za slovo. E, já bych také chtěl poděkovat panu kolegovi Remkovi, protože velice přehledným způsobem e, nastí. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Remekui už tai, kad jis e, labai aiškiai apibendrino su Galilėjo susijusias problemas. Didžiaja dalimi pranešėjai galiu pritarti. norėčiau iškelti štai kokius klausimus. Manau, kad ir toliau turime kurti šią sistemą. Ypač dėl to, kad ji apima technologinės žinias. Ir e, tų žinių turėjimas yra labai reikšmingas veiksnys. Be kita ko, dažnai pamirštame, kad e, nepriklausomumas nuo neeuropinių sistemų mums yra labai svarbus. Turime pamiršti, jog netmestina galimybė, jog kada nors tų technologijų nebeliks, nes jos paprasčiausia bus pradėtos naudoti kitiems tikslams. kol kas dar laukiame komisijos pranešimo šią temą. Taigi laiko dar turime. Ir per tą laiką, kol laukiame komisijos pranešimo, galime diskutuoti. Aš manau, kad e, palidovinės e, navigacijos sistemos uh, atsiras ir manau, kad šis pranešimas yra tikrai žingsnis reikiamą linkmę. Dėkuoju, kolega Lambert. Dėkoju, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pono Remek, nes neturėjau galimybės perskaityti viso jo dokumento, taigi dėkoju jam ir pažadu susipažinti su jo turiniu. Na, porą e, žodžių apibendrinant situaciją. Jeigu šiandieną tektų uh, apsispręsti dėl programos, manau, kad jos nepatvirtintume, nes vėluojame, investicijos yra didžiulės, tačiau kol kas negalime to padaryti. Įsivaizduokime, kad pradedame viską nuo nulio. Tuomet būtų lengviau apsispręsti, bet dabar e, kelionė jau pradėta, taigi negalime grįžti pusiaukelėje. kelėje. Jeigu tektų diferencijuoti sistemos dalis, galbūt reikėtų e, sakyti, kad galbūt kai kurių dalių galima atsisakyti ir pasinaudoti konkuruojančių sistemų teikiamomis paslaugomis. Tačiau programa yra labai įdomi, nes ji bus pirmoji pramoninė programa, kurią valdys ir įgyvendins Europos komisija. Taigi į šią programą žiūriu iš šios pusės ir čia tiesiog netoleruotina nesėkmė. Europos parlamentas kartais būna paskutinis bendrų Europos veiksmų gynėjas daugelį sričių. Šiuo atveju esame komisijos sąjungininkai suinteresuoti tuo, kad programa pasiteisintų, nes jeigu kartu sugebėsime gyvendinti tokio plataus masto pramonę programą, įrodysime, kad ir kitose sritise galime daugiau pasiekti. Jeigu komisija nesugebės įgyvendinti šio projekto, tai komisija ir šiek tiek mažiau parlamentas daug pralaimės. Taigi į šį projektą žvelgiu ne tik tai kaip į demonstracinį pramonės projektą, bet kaip ir į tam tikrą užmojį tikslą, kuris tiesiog turi būti įgyvendintas, taigi nekantri laukiu komisijos pranešimo. Kolega Poznovski. Ačiū, aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, e, kas išsakyta paties pono Remek. Aš manau, kad labai svarbu, turint tokį brangų projektą, pasistengti, kad jis būtų sėkmingas. Turime atsižvelgti į visą projekto istoriją. Manau, kad klaidų padaryta iš pat pradžių. Pradžioje manyta, kad sistema gali būti konkurencinga ir galėtų konkuruoti su JAV GPS sistema. Tačiau dabar turime būti realistai. Atsižvelgti į tai, ką sakė ponia Hall ir kiti, nekartosiu, tačiau turime rimtai uh, tas pastabas įvertinti. Turime užsitikrinti, kad tai būtų ne tik palidovinė navigacinė sistema. Turime užtikrinti, jog sistema atneštų ir kitokios naudos. Uh, pavyzdžiui, skatintų mokslinius tyrimus, leistų juos plėsti, nes būtent projektas sukurs infrastruktūrą Europoje. Taigi ieškokime būdų, kaip pasinaudoti šiam projektui surinktą informaciją. Tokius pasiūlymus turime aptarti atvirai ir ieškoti potencialo plėtojimo galimybių bei pritaikyti šio projekto rezultatus ne tik tai karinėse, bet ir civil, civilinėms reikmėms. Sistemą vertinu kaip reikšmingą, taigi manau, kad jie turime maksimaliai pasinaudoti, išnaudoti jos teikiamus privalumus, kadangi ją sukurti buvo ypatingai sunku. Manau, kad taip pat svarbu pakeisti savo orientacijos tašką. Aišku, praeitie padaryta klaidų, tačiau dabar jau turime infrastruktūrą, kurios pagrindų turime dirbti toliau ir remti šį projektą, kadangi kitos alternatyvos tiesiog nėra. kaip sakiau, pradžioje pasirinktas neteisingas kelias, tačiau dabar nueita jau pusė atstumo projektas, pradėtas įgyvendinti, turime europinę priemonę, kurią galima panaudoti vairiais būdais. Ačiū. Ačiū, ponas Audy. Ačiū, pirmininkė. Galilėjo yra nesėkmingas projektas. Atsiprašo, ponas Sodi, dar kartą dėkoju už suteiktą žodį. Galilėjo e, nepasiteisino privačiame sektoriuje. Ir kaip ir kiekvienos verslo įmonės atveju iš verslo plano matyti, kad pajamos nepadengs išlaidų. Situacija labai sudėtinga ir esant tokiai situacijai komisija yra per daug pasivi. Mes e, šioje nuomonėje išsakome parlamento nuomonė, tačiau komisija turėtų nuraminti parlamentą ir piliečių nuogastavimus ir informuoti mus, kas vyks toliau, jeigu nebus išspręsti finansavimo, technologijų, dažnių klausimai, iš tikrųjų mūsų laukia dar daugiau problemų daug kuo rizikuojame politinė ir mokslo prasme, taigi norėčiau gauti daugiau informacijos iš komisijos apie tai, kas vyksta nes tai iš esmės yra ES patikimumo pagrindas. Ačiū. Dėkuoju. Aš taip pat turėčiau pastabų ir klausimų komisijai. Kolegos labai teisingai pastebėjo, kad tai yra vienas iš nedaugelio bendrų europinių projektų ir jis yra labai vertingas. Manau, kad viso to turėtume nepamiršti. Na, jeigu uh, jis žlugs, tuomet teks klausyti savęs, ar verta apskritai vykdyti tokio masto projektus. Antra, padaryti šiokia tokia pažanga, nes iš pradžių viskas buvo ties nuliu. Na ir todėl dabar svarbu pagalvoti, galvojant apie dabartinę pasiektą padėtį ir problemas, tvarkytis. Taigi norėčiau paklausti komisijos, ar reikia leisti naujus, palido, naujus palidovus, kiek, kokie bus kaštai. Na, žinau, kad visą tai sudėtinga, tačiau jeigu norite paramos, tai reikia suteikti konkrečią informaciją, kurios labai pagristai pageidavo um, kolegos, kaip yra su nešančiamis raketomis, kurios iškelia palidovus. Uh, E, kokio pobūdžio raketos bus pasirinktos ir kokie bus kaštai. Na, tai labai konkretus klausimai, tačiau jie yra svarbus, turint galvoje bendrą vaizdą. Taigi būčiau dėkingas, jei komisija dabar bandytų atsakyti kai kurios šios klausimus, o jei ne, tuomet mums reikėtų pagalvoti apie kitą galimybę ramiai ir išsamei aptarti šios dalykus. Dėkui Na, esu dėkingas, kad kolegė Nibler, kuri taip pat gilinasi šios klausimus, dabar prašo žodžio, taigi prašau jai. Dėkoju ir atsiprašau, kad taip vėlai įsijungi diskusijas, tačiau jūsų pastabas mane paskatino paprašyti žodžio, nes mano manimo tai, ką sakėte, yra labai svarbu. Lygiai taip pat tai, ką pabrėžė kolegos, mums visam parlamentui labai svarbu. Reikia duoti aiškius sidabrus, signalus jeigu mums Europoje nepavyks savarankiškai kurti svarbią infrastruktūrą, tai tuomet manau, kad e, tarptautiniu lygiu neturėsime galybės būti pripažinti. Taigi mes norime mūsų europinės palidovinės sistemos panašios, kurią turi JAF ir kurią jau kūrė ir beveik naudoja Kinija, lygiai taip pat elgesi ir rusai. Taigi, jeigu norime, kad į mus pasaulinių lygių žiūrėtų rimtai, tai turime galvoti apie plataus masto drąsius infrastruktūros projektus ir neturime leistis įsibauginami nesėkmių. Na, taip turėtume galvoti kaip parlamentas. Na, o aišku, yra konkrečių klausimų, kurie čia buvo iškelti, jie yra svarbus ir aš manau, kad mes galėsime juos spręsti. Na, yra kolegų, kurie teikia pirmenybę kitiems projektams, bet aišku, reikėtų juos įtikinti, palaikyti kiti Galilėjo e, programą tam, kad ilgainiui būtų užtikrintas Galilėjo programos finansavimas. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, nežinau, kas tai konkrečiai bus. Prašau. Na, gan spontaniškai pasisakysiu, mano vardas yra Bernardas Šmitk. Na, kolega, kuris turėjo atvykti, negalėjo ateiti, nes jis pamiršo savo kortelę, kaip ten bebūtų. Nežinau, kuris tiksliai yra, bet jis tikriausiai jais. Pirmininkas, ne, cirkas. Kompetitingas komisijos uh, E, atstovas, kuris turėjo pasisakyti, negali įeiti, nes neturi kortelės. Dėkoju šią nuorodą, bet dėkoju, ačiū, kad bandate atsakyti. Na kaip ten bebūtų, manau, kad galėsime atsakyti jūsų klausimus. Mano vardas Bernard Šnitkė, dirbu Galilėjo skyriuje, kai kuriuos iš jūsų jau šiaip ar taip pažįstu, ponė pirmininkė, pranešėjo, gerbiami ponės ir ponai. Komisijos vardu noriu pasakyti, kad esu labai dėkingas dalyvauti šiuose diskusijose. Na, iš kai kurių pasisakymų paaiškėjo, kad reikia priimti esminius sprendimus dėl Galilėjo ateities. Tai yra, reikia nuspręsti, ar šį projektą apskritai reikia tęsti. Na ir tiesą sakant, šį klausimą būtų reikėjo reikė iškelti prieš dviejus, trejus metus, kai kalba tuo metu ėjo apie uh, pirmosios uh, konfigūravimo fazės finansavimą. Tai nebuvo padaryta taip, kaip tai turėjo būti padaryta. Ir dabar iš tikrųjų mums reikia savęs paklausti, kaip toliau elgtis dėl šio projekto. Nėra prasmės išleisti 3,4 milijardų eurų tam, kad po to uh, laukti 13-14 metų ir po to pakeisti tuos palidovus, kurie dabar jau paleidžiami ir po to nustatyti, kad trūksta lėšų. Manau, kad ne vien tik tais piliečiai, bet ir pramonė laukia aiškaus ženklo iš mūsų, kuris parodytų, kad Europa yra. Europa sutiks finansuoti ilgainiui šį projektą, ne tik tais per vieną ateinančią finansinę perspektyvą tam, kad turėtume maksimalios naudos iš šio projekto. Na, dabar norėčiau sugrįžti prie pono Remek e, dokumento, diskusijų dokumento. Ir dabar norėčiau pasidalinti preliminariomis pastabomis. Na, aišku, šiame dokumente iškelta konkrečių klausimų, galėtume konkrečiai juos atsakyti, tačiau mano manimu reikėtų vis dėlto papildyti dar vieną temą. Tai yra ekonominė projekto nauda. Ir čia dabar norėčiau sureaguoti į ponios Halms pasisakymą. Na taip, iš tiesų dabar reikia savęs klausti lyginant su kitais projektais ir jų finansavimu, Dabar reikia paklausti, e, kokie etapą pasiekė Galilėjo ir pagalvoti, ar mūsų riboto biudžeto riba skirti Galilėjo programai ar kitiems projektams. Na, komisija tai padarėme. Ponas Teljani šiandien ryte jau nurodė, kad jis mielai uh, sutinka su jumis ir ramesame rate kalbėti apie Gililėjo programos finansavimą bei ekonominę naudą. Esame atlikę atitinkamus, mokslin... E, atitinkamus paskaičiavimus ir tyrimus ir mūsų manimu e, į Galilėjo programą nereikėtų žiūrėti kaip į tolimesnę finansavimo programą, o kaip į tūzą. Uh, kuris leistų skatinti ekonominį augimą Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad lėšos galėjo programai nebus iš, išmestas veltui, jos tikrai duos naudos ir padės užtikrinti tolimesnį ekonominį augimą, darbo vietų, vietų kūrimą, o taip pat duos ir nematerialinės naudos. Taigi, iš tikrųjų, tai yra iššūkis ir tikimės, kad kartu su jumis, be kita ko ir su ponu Remek, sugebėsime įrodyti, kad Galilėjo programa ES duos iš ties labai didelės naudos. Dabar um, kalbėjau vien tik apie ekonominę pusę, tačiau yra ir kitų argumentų, kurie yra labai svarbus. Jie yra susijęs su neekonominiu matmeniu, su gebėjimu parodyti, kad ES sugeba įgyventi tokio masto sudėtingą projektą. Pone Holm šiandien ryte beje jau minėjo, kad galbūt iš ties, gal tai nėra pačios naujoviškiausios technologijos, na, taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, ir brandoliniai laikrodžiai nėra patys naujausi, naujosios kartos, tačiau vis dėlto projektas yra ambicingas ir tikrai yra pasaulyje nedaug šalių, kurios tai sugebėtų padaryti. Europa turi pademonstruoti, kad ji sugeba susidoroti su tokio masto projektais, tai yra strategiškai svarbu, bet to e, šis projektas svarbus esminėms strategiškai svarbiams pramonės šakoms, kaip pavyzdžiui telekomunikacijoms ir taip toliau turint visą tai galvoj, mm, pono Remeks pranešime, parlamento nuomonėje, į tai reikėtų atsižvelgti ir tai išryškinti. Na, pono Remek pranešime keliami konkretus klausimai. Ehm, jūs taip pat uždavėte konkrečių klausimų ir jeigu laiko pakaks, mielai visą tai sureaguosime. Na, prieš suteikdama žodį ponui Remekui norėčiau paraginti padaryti štai ką. Uh, na, yra forumų, ratų, kuriuose galima kalbėti apie šiuos klausimus. Na ir norėtųsi, kad į tokius pokalbis atvyktų tikrai kompetitingi, išmanantis komisijos atstovai. Ir tai turėtume daryti tai komitete, ne kažkur nuo šalyje, kažkur už uždarų durų, o čia komitete ir. Uh, e, tam skirti, pavyzdžiui, valandą. Todėl labai svarbu, kad būtų pateikti konkretus klausimai ir kad būtų užtikrintas vertimas. Na, mes tai galėtume padaryti posėdžio pradžioje ar pabaigoje, kad galė, atvykti galėtų tik tais tie asmenys, kurie domisi. Tai yra svarbu. Matau, kad e, iš vienos pusės daug neaiškumo, o iš kitos pusės jūs labai teisingai pastebėjote, kad politinių požiūrių tai yra svarbus projektas. Turime visą tai žiūrėti rimtai ir jeigu mums dabar nepavyks pasiekti pažangos, tai po to e, kolegos Remek tiesiog bus paskata numatyti papildomą posėdį galbūt ir jo metu galėtume aptarti dabar iškeltus klausimus ir papildomus galbūt klausimus, kurių turės kolegos. Ir kreipiuosi į komisijos atstovą, prašau atsiųsi mums tokį ekspertą, kuris tikrai išmano šį dalyką. Ne, tam, kad atsakymai nebūtų bendro pobūdžio, o labai konkretus. Aš suprantu, kad tai sudėtinga, tačiau kitą vertus, manau, suprantate, kad jeigu norite susilaukti parlamento pritarimo, palaikymo, reikia suteikti e, konkrečią informaciją. Dabar kolegė Hall, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkinga už šias diskusijas ir nors komisija atsakė tik kai kuriuos klausimus, uh, praleisdama kitus, pavyzdžiui, dėl sistemos saugumo ir apsaugos nuo stichinių nelaimių, neatsakė į klausimą dėl, hi, dėl Kinijos. Suprantu, kad nesant pasiruošusiam ekspertui yra gana sudėtinga pateikti tuos atsakymus, tačiau jeigu tokia galimybė būtų, ypač pateikti informacijos apie Kiniją, E, dėl jos vykdomų patikrinimų, e, taip arba ne bent jau, tai atsakykite, nes toks atsakymas mums reikalingas. Na, atrodo, buvo išspręsta problema dėl komisijos atstovo kortelė. Na, bet aišku, kadangi jis negirdėjo klausimą, dabar jam bus sudėtinga atsakyti, gal kolega galėtumėte padėti. Ačiū pirmininkė. Neseniai trialoge mes irgi supratom, per trilogą irgi supratom, kad patekti į parlamentą labai jau sudėtinga, jeigu kortelį užmiršti. Pasitengsiu ateityje nepamiršti kortelės. Bernardas man pateikė visą eilę klausimų ir aš norėčiau šitą e, atsakyti. Bet prieš tai, pirmininkė, norėčiau labai palankiai atsakyti į jūsų prašymą. Žinoma, mes norim tai daryti ir e, norim atsakyti visus jūsų klausimus jeigu sekretariatas galėtų. Gal būtų gerai, jeigu jie surinktų parlamentarų klausimus ir mes galėtumėm iš anksto šiek tiek pasirenkti, tada dialogas būtų dar turtingesnis. Bet mes džiaugiamės galėdami su jumis bendradarbiauti, organizuodami tokius renginius. Padėti su Kinėje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti dėl dažnių. Bendrai dažniai yra tas klausimas, kai visos e sistemos e, ar kosmoso ar žemės turi būti su koordinuotos, suderintos. Tai yra nuolatinis darbas, nes tinka taip, kad vieną kartą atsisėdai, suderinai ir baigta. Dauguma sistemų, kad ir kokios jos bebūtų, šiek tiek keičiasi, jų naudojimas keičiasi, atsiranda naujos technologijos, kurios turi patekti į rinką ir joms reikia rasti vietą. Be bejonės visi turi prie to prisidėti. Tuo pat metu reikia apsaugos, kad tos sistemos gerai funkcionuotų. Taigi apie tai pirmiausia turim galvoti. Tai yra ilgalaikis bendras procesas. Konkrečiai šiuo atveju stengiamės užtikrinti, kad nebūtų interferuojama sistema. sistemą Todėl iškyla ypatingas e, problema susijusi su valstybiniu, vyriausybiniu signalų naudojimas. Mūsų atveju tai yra PRS sistema, jiems reikia ypatingos apsaugos dėl nacionalinio saugumo interesų ir dar vyksta dvi šaliai procesai už mūsų sąjungos ribų. Paprastai tuos procesus aptarinėja jungtinių tautų specializuota organizacija ir tarptautinė informacijos technologijų specialistų sąjunga. Ir nuolat mes diskutuojame su JAV, Kinija, Rusija, Japonija, e, Indija. Kaip žinote, su JAV sėkmingai pasibaigė diskusija, bet e, dėrybos toliau tęsiasi ir dabar deramės dėl susitarimų priedų. Tai yra techninės detalios nuostatos, kurios reiškiai surašytos. Tokios pat diskusijos vyksta ir su kinais, kad galėtumėm uh, PRS apsaugoti. Kaip žinote, komisijos pirmininkas Barosas nusintė laišką Kinijos ministrui pirmininkui, gavom teigiamą atsakymą, reikia kartu ieškoti bendrų sprendimų. Dar iki vasaros turės vykti techninio pobūdžio susitikimai, bet ir toliau tas klausimas išlieka labai sudėtingas. Visų pirma, todėl, kad mes nesugebėjome pasiekti pažangos anksčiau iš abiejų pusių. Ir dabar viešųjų pirkimų sistema šiuo požiūriu patobulėjo ir jeigu jau mes ar iš Kinijos pusės ar iš savo pusės norim kažką keisti, tai infrastruktūros keitimai kainuoja labai brangiai. Todėl abi pusės nenori jokių nuolaidų daryti. Iš esmės tokios nuolaidos problemą išspręstų, bet praktiškai tai kainuotų labai daug. Manome, kad išeitis egzistuoja, Kinijos kolegoms mes pateikėm visą eilę pasiūlymų, kaip būtų galima išeiti iš tokios padėties ir dabar mes labai norėtume, kad jų pažanga pagreitėtų, nes dabar į, e, į e, labai ankstyvas vyksta tas galilėjo procesas ir mes manom, kad galėsim dar paėti į priekį. Jeigu vėliau šiais metais nebus užfiksuota reikalinga pažanga, tai tada pradėsim galvoti, kur glūdi problemos esmė. Galiausiai inžinieriai turi susijęs ir rasti sprendimus, tačiau reikia politinės valios ir akivaizdžių struktūrų, kurios viską įgyvendintų. Todėl mes ir nusprendėme, kad pirmininkas Baroso turėtų parašyti kinams laišką ir e, iš, politijos, iš Kinijos pusės politiniai nurodymai, kad būtų duoti. Kinijos e, sistemos e, esmė yra PLA, liaudės išlaisvinimo partija. Jie vaidina labai svarbu vaidmenį ir daro įtaką e, politiniu lygiu. Mūsų pašnekovas transporto ir informacijos technologijų srityje susiduria su rimtais sunkumais, todėl mes ir nusprendėme eiti iki pat ministro pirmininko likmens. Jeigu turi daugiau klausimų, tai aš esu pasirengęs juos atsakyti. E, Angelika Nybla volė noch kurz. Angelika Nybla, dar norėtų trumpai pasisakyti, atrodo vis dėlto ne. Tuomet dar sėkiai suteiksiu žodį kolegai Remek, jeigu jis to pagėdauja, aišku, prašau. E, e. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Turbūt nebus įmanoma atsakyti visus klausimus dabar. nesu tas asmo, kuris turi naujausią informaciją, galiu atsakyti kai kuriuos klausimus. Bet pasakysiu, kad buvo pateikta įvairiausių pasiūlymų. Pavyzdžiui, siūloma suorganizuoti e, šio komiteto neįlinį posėdį arba pakviesti į jį kitų komitetų narius. Tokį idėją galiu pritarti. Su savo komanda esame pasiruošę suorganizuoti tokį posėdį ir netgi parengti klausimus, jeigu jums tai būtų priimtina, nes aš tikrai pasisakau teigiamai už tokią iniciatyvą. Antra, esu nuoširdžiai dėkingas už tai, ką pasakė ponė Nibler. Dėkoju už jos pateiktus argumentus E, ir padrasinimą Galilėjo. Dalyvavau įvairiuose posėdžiuose, taip pat ir su JAVGPS sistemos atstovais. Tai buvo neoficialus susitikimas, taigi susitikimo smulkmenų pateikti negaliu, tačiau tokį klausimą esu jiems uždavęs. Konkrečiai klausiau, ar jie mano, e, kad pasaulinė e, visuotinė navigacijos sistema techniškai būtų įmanoma. Atsakymas buvo teigiamas. Tada paklausiau, kokie trukdžiai ir kliūtis egzistuoja. Klausiau, ar visos valstybės galėtų pasinaudoti tokia GPS sistema, pavyzdžiui, Kinija. Uh, atsakymas buvo neigiamas, nes negalima su visais įmanomais partneriais dalintis visą prieinamą informaciją. Konkrečiai buvo paminėtos Rusija ir Kinija. ES nebuvo paminėta, tačiau iš JAV atstovų požiūrio man pasidarė aišku, kad kiekviena valstybė kuria savo sistemas, norėdamas, norėdamas tokiu būdu apsaugoti savo informaciją. Uh, kalbame apie naują technologiją, kuri turėtų būti priderinta prie situacijos ir atnaujinta. Valstybės yra suinteresuotos tokia sistema, ji yra labai svarbi saugumo prasme, taigi daugeliu pasaulio valstybių tai yra esminė problema. Jūs kalbate apie apsaugą nuo stichinių nelaimių ir mes galime į tai orientuotis, tačiau mano vertinimu svarbiausia turėti infrastruktūrą. Ir reikia, kad jos išlaidos būtų nekintančios. Brenerio turnelis kainavo daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Aš ne prieš pat naktį tunelį. Bet e, kalbant apie pirminį projektą, e, pirminį Galilėjo gyvendimo etapą, tai yra pigiau nei šio tunelio tiesimas. Taigi mes turime suvokti, ko mes norime. vienai Čekijos Respublikai Galilėjo projektas būtų kainavęs labai daug, bet Čekijos Respublika buvo pasiruošusi mokėti savo dalį. Esu įsitikinęs, kad verta toliau tęsti šią iniciatyvą. Mums reikia politinių signalų, turime aiškiai ir atvirai kalbėti šiuo klausimu. Pritariu tiems, kurie šią idėją parėmė, Taip, mes turime problemas analizuoti ir ieškoti sprendimų, bet aš esu įsitikinęs, kad šios dienos diskusijos prisidėjo prie aiškumo įnešimo ir aš labai dėkingas visiems už diskusijas. Širtingai dėkoju, kaip suderinta dabar per ateinačias 2-3 dienas frakcijos turės galimybę suformuluoti klausimus, perduoti juos sekretariatui, o po to sekretariatas juos perduos komisijai. Na ir mes bandysime kiek įmanoma greičiau mūsų darbo tvarkė numatyti terminą kada galėtume konkrečiai aptarti šios klausimus. Tačiau vėlgi kreipiuosi komisijos atstovus, prašau konkrečiai atsakyti klausimus. Jeigu to negalėsite padaryti, tai iš karto tai nurodykit, nes toks susitikimas neturės prasmės. Jis bus prasmingas tik tuomet, jeigu galėsite pateikti konkrečių skaičių. Kaip supratote, tikriausiai matote, parlamentas yra pasirengęs jūs palaikyti, tačiau norime konkrečių atsakymų. Norėčiau išsiaiškinti vieną klausimą su komisija. Komisijos atstovas kalbėjo apie politinės valios poreikį, bet labai atsiprašau, tą valią išsakėme komisarui Baro. Buvo labai sunku rasti reikiamus politinius kompromisus parlamente ir taryboje dėl pirmųjų trijų milijardų e, skirimo. Taigi labai atsiprašau, bet mes visko nuo nulio negalime pradėti. Dabar turime iš inžinierių pareikalauti techninės patirties ir įgūdžių. Mes turime pareikalauti, kad jie įrodytų, jog jie yra kompetentingi. Taigi klausimas susijęs dabar nebe su politinė valia, o su o, ekspertinėmis žiniomis ir įgyvendinimu. Kągi baigime diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto, pereikime prie dešimtojo. Mm, diskusijos dėl nuomonės, dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, išmetamų teršalų normos. Ir beje, pakeitimus galima teikti iki gegužės ketvirtos dienos, 12 valandos, tai čia pasakau iš karto, užbėgdamas iš akių. Ir dabar suteiksiu žodį kolegai uh, Langen pranešėjai, kuris uh, E, mus informuos apie šį klausimą. Prašau, dėkuoju, ponė pirmininkė. Na kągi jau nurodėte datą, iki kada galima teikti pakeitimus, vis dėlto norėčiau paprašyti pratesti šį terminą kitos savaitės pabaigos. Kitą savaitę mūsų laukia tiek daug darbų, juolab, kad reikės um, atlikti tuos balsamus, dėl kurie nevyko Strasbūrė, todėl prašau suteikti kolegoms galimybę pateikti pakeitimus iki gaučio 7 dienos. Aš pats pakeitimų neturiu, todėl manęs tai neliečia, tačiau labai norėtųsi, kad e, iki gegužės 10, 10 kad gegužės 10 dieną pakeitimai būtų pradėti versti, nes uh, kitas posėdis ir diskusijos numatytos gegužės 31 dieną, taigi reikės trijų savaičių vertimams. Norėtųsi šiek tiek daugiau laiko. Tokias preliminarios pastabas iš mano pusės. Antra. Na, kaip žinote, e, kad kompetitingas yra aplinkosaugos e, komitetas ir kolega Kelingenmas yra pagrindinis pranešėjas, tačiau pagal bendradarbiavimo procedūrą šiuo metu bendradarbiausime kaip ir dėl lengvų automobilių CO2 direktyvos. Taigi e, turime kompetitingo aplinkosaugos komiteto pasiūlymus, jie šiek tiek skiriasi nuo mano siūlymų, tačiau kryptis kaip ir panaši, tai yra, kad e, reikia teisės akto, kuris reglamentuotų ant, e, vieno, ant vienos klasės lengvų automobilių išmetimus CO2 ir tuos išmetimus galima būtų padidinti. Na, reikia žinoti, kad šis pasiūlymas buvo suformuluotas tuo metu, kai dar dirba senoji komisijos kolegijos sudėtis ir dar te galioja Nicos sutartis ir kadangi dabar e, įsigaliojo Lisabono sutartis, e, pasikeitė procedūros ir todėl e, dabar reikės dirbti ne vien tik aplinkosaugos straipsnis 125 dalį, tačiau E, ir pagal 121 ir pagal naują vidaus rinkos e, straipsnį 114. Taigi dabar klausimas yra, kaip, reglament, atsiprašau, kaip pagrysti teisės aktą. Ar reikia čia vadovautis aplinkosaugos ar vidaus rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Tai e, nuo to priklausys, kokį teisinį pagrindą pasirinksime. Apie tai galime diskutuoti. Toliau, mano pasiūlyme konstituojame dalyje yra tų dalykų, kurie mano manimu nėra svarbus, kuriuos aš laikau nesvarbiais. Pavyzdžiui, uh, greičio pribojimai. Na, vyksta diskusijos, kai kurie mano, kad e, CO2 problemas galima būtų išspręsti apribojant greitį, tai aš manau, kad tie žmonės, kurie taip mano, tie klysta, tai matėme tiek ir Kopenhagoje, tiek ir e, dabar kai matėme, koks vyko chaosas, kai buvo uždaryta oro erdvė ir tiesą sakant, mokslininkai teigia, kad pribojus greitį nebus sumažinta CO2 problema. Yra realistiškesnių pasiūlymų. Dar vienas dalykas. Reglamento įgyvendinimas. Ir su tuo yra susijęs klausimas, kaip bus nustatytos ribinės vertės. Dabar yra siūloma 130 2020 metams. Na ir tokiu būdu ket, turime 40 gramų daugiau negu tai yra buvo ilgalaikis tikslas 125 lyginant su 20 uh, lengviesiams automobiliams. Ir aš savo pasiūlymą suformulavau tai, kad uh, vadovaujantis uh, E, mūsų bendrai sudarintomis nuostatomis dėl e, lengvo automobilių buvo pasirinkti tie patys skaičiai. Pavyzdžiui, 120 lengviesiams automobiliams. Na ir tas 50 gramų skirtumas numatytas tam tikram laikotarpį. Dabar e, Facing aspektu mes prieėmė prie kitų svaičių. iki 118 metų siūlome kitus skaičius, o ilgalaikėje perspektyvoje e, aplinkosaugos komitetas siūlo 150, komisija 135, lyginant su 95 metais, tai yra gerokai sugriešinta, lyginant su lengvaisiais automobiliais. Mes kalbame apie 12 procentų lengvųjų automobilių atveju, apskritai automobilių prameniai visam pasauliui. Na, nemanau, kad e, tai yra prasminga nu, lengvų komercinių transporto priemonių atveju, nes jie yra naudojami smulkaus vidinio verslo, tai galbūt buvo naudinga lengvų automobilių atveju, daugelį metų mes laikėmės įsipareigojimų ir dabar svarbu, kad tie įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Galbūt e, nereikia toliau grįž, griežtinti uh, tų įsipareigojimų, tam, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių naudomas netaptų pernelyg brangu, brangus, kai tuo tarpu aplinkosauginė nauda abejotina. Taigi, tiesą sakant, tas ilgalaikis tikslas yra šiek tiek išplėstas ir bus pasiekiamas laipsniškai nuo 118 iki 25 metų. Tai yra 140 gramų. Aišku, šį tikslą galima keisti, tačiau manau, šią ribą reikia padidinti Dėl gamybos ritmo dabar jau yra 2010 metai ir iki 2011 metų galutinis sprendimas nebus priimtas ir taigi reikia viską reglamentuoti tuo pačiu ritmu, kaip ir dėl lengvųjų automobilių. Toliau yra pasiūlymas dėl keliais etapais gaminamų lengvų komercinių transporto priemonių, tai yra, kai gamintojai E, teikia tik tais korpusą, motorą ir važiuoklę, o po to yra ieškojama individualių e, sprendimų. Klausimas yra, kas yra atsakingas. Na, e, komisija nori, kad būtų atsakinga bendra, bendrai visa automobilių pramonė, nors vertė skiriasi. Na, dabar komisija suprato, kad šis metodas netinkamas ir įsipareigojo nustatyti specifinis CO2 tikslus automobilių gamybai. Na, aišku, galima kalbėti iki kokie bus terminai. E, e, aplinkosaugos komitetas siūlo 2011, aš numačiau ilgesnį terminą, tačiau čia viską pasakys ir komisija. Dėl nuobaudų e, komisija perėmė pagrindinį modelį iš lengvų automobilių srities, tačiau dabar didžiausia E, bauda nustatyta 120 eurų vietoj 95, kaip lengvų automobilių atveju. Nelabai man suprantama, kodėl nustatyta tokia suma, e, kodėl lengviesiams automobiliams yra mažesnė suma, o dabar yra didesnė. Siūlau sumažinti šią baudą ir nemanau, kad Greenpeace galėtų įtakoti ES e, politiką. Kreditai. Na, komisijos pasiūlymai yra labai kuklus Dėl šio klausimo norėčiau, kad viskas būtų sugriežtinta tam, kad e, būtų paskatų uh, duoti premijų automobiliams su kitokia važiuoklė. Toliau, uh, mažų, mažomis serijomis gaminami automobiliai, komisija siūlo kvotas, pavyzdžiui, 25 tūkstančiai, čia orientuojamas į bendrą registruotų automobilių skaičių ir ypač tokių, kai yra modifikuojant lengvuosius automobilius gaminama lengvi komerciniai automobiliai. Na, ir tiesą sakant, orientuojamas į individualiai suderintą registruotų transporto priemonių skaičių. Šie klausimai buvo iškelti aplinkosaugos komitete E, ten siūloma, kaip jau minėjau, 150 gramų kaip ilgalaikis tikslas. Ir siūloma 2011 metų data, tai jau minėjau. Taip pat aplinkos saugos komitete e, siūloma priboti nuo 2015 metų greitį iki 120 km per valandą ir taip pat kalbama apie a, e, lengvųjų automobilių ir komercinių lengvųjų automobilių apjungimą į vieną. Ap, apjungimą statistiniais tikslais, bandant paskaičiuoti bendrus skaičius ir e, bandant įvertinti registraciją. Na ir e, siūloma baudas, kurios siektų 95 eurus. Na, daugeliu požiūrių tendencijos kaip ir yra e, panašios, tačiau e, mano pasiūlymai leistų užtikrinti geresnį perimą prie naujos sistemos. Taigi siūlau kolegoms įsigilinti į mano pasiūlymus, teikti alternatyvių pasiūlymų ir galiausiai galėsime viską aptarti gegužės pabaigoje. Na, pirmiausia, suteiksiu žodį e, pasisakyti šešėliams pranešėms, ponas Peririor. Ach, da, excuse me. Don't see him. <laughs> I've looked to the left. Virillo. <clears throat> Signor Presidente, colleghi, Pone pirmininkė, mėly kolegos. Pono Lainė nuomonės projekte yra pakeitimų, kuriems aš pritariu. Turiu galvoje nuobaudas už per didelės emisijas. Sutinku su tuo, ką jis siūlo. Ta pati galime pasakyti ir apie e, automobilius lengvuosius - 95 eurai už vieną perteklinį gramą. Mes iš esmės nelabai suprantam, kodėl komisija nori pakeisti šiuos skaičius, lyginant su lengvaisiais automobiliais. Sutinku su devintuoju pakeitimu, kuriame sakoma, kad 2025 metais naujų bendrijoje registruojamų lengvųjų komersinių transporto priemonių dvitinis išmenas CO2 kiekis bus 135 ar 140. Čia jūs kalbat apie 25 metus, o mes galvom apie dabar. Noriu atkreipti piliečių dėmesį į tai, kad lengvieji komercinių transporto priemonių e, CO2 išmetimai nėra labai dideli nes dažnai tai e, yra dizeliniai varikliai, kurie išmeta mažiau teršalų negu benzininiai. Kitas dalykas - aerodinaminiai. mechanizmai išmeta daugiau CO2, todėl kad jie perveža krovinius, be abejonės tokiu būdu pajėgumas padidėja, e, aukštis automobilio padidėja, padidėja aerodinaminis efektyvumas. Taip pat nepamirškime, kad čia jau kalbam apie e, komercinių automobilių parką, kuris nėra tas pats, kas lengvėjai automobiliai. Komerciniai automobiliai vidutiniškai naudojami 10 metų ir jų gamybos ciklas, naudojimo ciklas yra ilgesnis negu lengvų automobilių. Moksliniai tyrimai inovacijos, be abejo, nes turi toliau tęstis, kad rastume e, tobulesnių variantų, kad sumažėtų CO2 išmetimas. Čia, manau, automobilių pramonė ir turėtų daugiausia investuoti jėgų ir pinigų. Bet moksliniams tyrimams reikia daug laiko, kad išplauktų sprendimai tinkami šioms aplinkybėms todėl turime suderinti laiką ir gamybos ciklus. Dėl to šiandien nemanau, kad mes galėtume jau teikti ilgalaikių apribojimų, neatlikę deramų poveikio tyrimų. Jeigu tokius tyrimus atliksim, tada, manau, tikslai bus kitokie, bet kai nenorime destabilizuoti visos pramonės. Nesutinku su pono Langeno 16, 16 pakeitimu. Vadinasi, 5 gramais sumažinamas CO2 išmetimas per metus iki 140 gramų normos 2025 metais. Nemanau, kad techniškai yra įmanoma per metus 5 gramai sumažinti CO2 išmetimą. Noriu Jums priminti, kad lengvų komercinių transporto priemonių e, gyvenimo ciklas yra bent penkeri metai ir per vienerius metus nieko padaryti neįmanoma. Ar ponas Langen turi čia kokiu argumentu, kuriais pagrįstų 16 pakeitimą? Pone Hall. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ponas Langenas nusipelno padėkos už savo pranešimą. Uh, Bendrai aš optimistiškiau vertinu automobilių pramonę ir lengvuosius komercinius automobilius, negu kad ponas Langin. Aš manau, kad mes esame daug ko pasimokę iš CO2 su lengvaisiais automobiliais. Žinome, kad ta pramonė yra labai tvirta ir gyvybinga ir kartais ji pati save nustebino prisitaikymo tempais. Mes e, tą faktą tikrai sveikinam ir juo džiaugiamės. Manau, mes turėtume skatinti tokį greitą keitimąsi ir sugebėjimą e, reaguoti. Bet mes patys čia irgi turėtume atitinkamai reaguoti. Matau, kad ponas Langen mato, kad mes galime ir turėtume pateikti jau dabar ilgalaikius tikslus 2025 metams, kuris e, būtų 125 gramai Nors e, ta pramonė šaka pasirodė esanti labai lengvai prisitaikanti, aš vis tik girdžiu, ką pramonininkai man sako. Jie sako, mums reikia tikrumo, garantijų ilgalaikiame planavime. Mums reikia tam tikrų gairių, todėl labai svarbu, kad suteiktume jau dabar labai aišku, tikslų ir ambicingą tikslą 2020 metams. Tai tarnaus ne tik mūsų verslo tikslams, nes dabargi verslininkai tarn, kenčia nuo per didelės naštos, jeigu leidžiame keliuose naudoti komercinius e, transporto priemonės, kurios sudaudoja daugiau kūro negu reikia. Ir ponas Langenas atliko skaičiavimus ilgesniam negu dešimties metų laikotarpiui. Taigi iš esmės dabar mes turėtume žiūrėti, kas vyksta, nes dabar yra naudojami automobiliai, kurie nėra labai efektyvūs, E, kūro vartojimu ir kai kurios įmonės tiesiog užstringa tame kūro švaistimo amžiname rate. Nesutinku su ponu Langenu ir dėl greičio apribojimų. Nors tikslus CO2 išmetamo kiekis, kuris yra sutaupomas, yra sunkus apskaičiu, sunku apskaičiuoti. Niekas net nebejoja, kad lėčiau važiuojant CO2 išmetama mažiau. Manau, kad tai yra protingas rodiklis ir dauguma didžiųjų bendrovių jau dabar savo norų tokius skaičiavimus atlieka. Manau, kad būtų protinga eiti tokia kryptimi, e, jeigu galvojame e, apie CO2 sumažinimą ir apie saugumą. Aš esu didelė fanė elektrinių automobilių, be kita ko ir dėl to, kad jie gaminami Anglijos e, šiaurės rytuose. Aš suprantu, kad uh, jie yra naudingi, bet taip pat suvokiu, kad tokia naujovė sukelia tam tikrą nenumatytų pasiekmių pavojų. Jeigu mes e, skatinsime gaminti ir naudoti elektrinius automobilius, gali susidaryti situacija, kai e, gamintojas, gaminantis automobilius su, CO2, su mažu CO2 išmetimu, e, tuo pat metu pradės gaminti ir daug automobilių, kurie išmeta daug CO2, nes nebus motivuoti nieko čia keisti. Turėtumėm galvoti apie baudų sistemą, įprastinę baudų sistemą. Manau, kad baudos turėtų būti desnės, netgi 120 eurų galim pasiekti. Galime supaprasinti nuo baudų sistemą, nes dabar pagal komisijos pasiūlymą ji yra labai sudėtinga. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip atsverti E, superkreditų e, negerą poveikį. Dar vienas dalykas. Aš e, esu pramonininkų pusėje dėl tų nepabaigtų automobilių pardavimą ar automobilių dalių pardavimą. Nedaug gamintojų nori būti atsakingi už tai, kas atsitinka vėliau su jų parduoto automobilio važiuoklė. Uh, mes turėtume pasirūpinti mm, pramoninkų interesais. Pone Haps. Dėkuoju, pane pirmininkė. Kolegė Langent, manęs tiesą sakant, nelabai nustebino jūsų pranešimas. Nebuvau priblokšta. Ir tiesą sakant, tikriausiai mums visiems tai priminė diskusijas, kai, vyk, kai kalba ėjo apie lengvųjų keleivinių automobilių CO2 išmetimų mažinimą. Na ir tiesą sakant, prisiminkime, kaip elgėsi pramonė po to, kai pramoniai pavyko pasiekti e, pasiekti, kad būtų vilkinamas ir susilpnintas komisijos pasi kompromisinis pasiūlymas. Po to, kai baigėme trilogą, tai beje vyko tuo metu, kai staiga Europoje prasidėjo ekonominė krizė. Na ir, ir tuo metu uh, automobilių gamintojai lenktyniavo savo reklaminėse kampanijose, girdami savo uh, aplinkai palankius e, automobilius. Ir ta reklama buvo pateikta brangiausiose dienraščiuose, savaitraščiuose. Ir ne vienas koncernas be neminėjo CO2 tikslo. Taigi, aš jaučiausi dvigubai apmauta. Dabar nenoriu dalyvauti tam pačiam žaidime, kolega Langinai. Na, nemanau, kad dabar, dabar reikėtų uh, baimintis Greenpeace reikalavimų. Aš manau, kad reikėtų verkiau baimintis, kad pasikartos tas pats scenarius, kaip uh, dėl keleivinių automobilių, kai labai kišasi pramonė ir pasiekė, kad būtų patvirtintas reglamentas, kuris tikrai netitinka tų atitinkų, at, ambicingų tikslų, kurių galima būtų pasiekti dėl dabar egzistuojančio techninio išsivystimo lygio. Na ir tiesą sakant, jeigu yra nustatytas silpnesnis tikslas, tai, tai jis vis dėlto bus patvirtintas tik praėjus 11, 11 metų nuo tada, kai pirmas iki apie tai kalbėjome 2007 metais. Taigi, mano manimu, tokie ilgai, tokie ilgi laikotarpiai tikrai nesusijęs su geresniu reglamentavimu. Na, jūs kalbėjote apie veiklą kaip visuomet, business as usual, bet kągi tuomet apskritai nereikia reglamentavo. O dėl 2020 metų tikslo, tai jūs e, čia nukrypstate nuo to, kas siūlo komisija, jūs norėtumėte uh, kad e, būtų 2025 metams būtų nu, nusakytas 140 gramų tikslas ir tai reikštų, kad kad iš mažų komercinių transporto priemonių bus reikalavimas sumažinti CO2 išmetimą tik tais dvigubai uh, uh, tik per pusę lyginant su tuo, kiek turėtų mažinti išmetimą lengvieji automobiliai. Aš nemanau, kad tai yra geras, ambicingas pasiūlymas, kuris leistų skatinti uh, inovacijas lengvų komercinių transporto priemonės skrityje. Diskusijos dėl nuobaudų irgi yra gerai žinomas, žinomos. Uh, komisija baudas skirtas lengviesiams automobiliams, tai mažina tai didelė ir nuobaudos uh, yra prasmingos tik tais tuo met, kai bausmės ar nuobodos yra didesnės nei investicijos į inovacinės priemonės. Ir mums reikalingi nuobaudų mechanizmai. Ir būtent į tai orientavosi komisija, suformuluodami savo pasiūlymą. Ir nežinau, kodėl, uh, pone Langinai, Jūs nepasikliaujate komisijos pasiūlymais dėl nuobaudų automobilių pramoniai. Būtų nusekliau, jeigu jūs apskaitai pasisakytumėte prieš nuobodas, negu kad siūlytumėte mažinti nuobodas. Nes tiesą sakant, dabar pramonė tarsi galės išsisukdauti atsipirkdama vietoj to, kad investuotų. Na ir manau, kad kai kalbame apie bendrai automobilių pramonę Europos Sąjungoje, tai ji bus sustiprinta, jeigu e, reglamentame iš pramonės bus reikalaujama ambicingų inovacijų, tačiau nieko nepasieksime ir padėtis nepagerės, jeigu pramonė nesieks gaminti tokius automobilius, kurie galėtų sumažėti, sunaudoti mažiau degalų. Ir, o aišku, smulkiam verslininkui naudingiau būtų, jeigu jo lengvas komercinis automobilis sumaži, sunaudotų mažiau degalų. Ir Na, dabar galbūt visuomenės dėmesys nukrypo nuo aplinkos saugos ir klimato apsaugos Kopenhagos, bet e, tai nereiškia, kad mes čia turėtume nuleisti rankas ir pamesti šį tikslą iš akių. Dėkuoju, kolega Tosnovskis. Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě, eh, která proběhla o tom, na toto téma, jsem mnohem... Labai ačiū. Nuomonėmis keičiamės pirmą kartą ir turiu pripažinti, kad pritariu daugam, kas buvo pasakyta. Pritariu pateiktai analizai. Pritariu, kad prieš kažką reguliuojant reikia klausimą išnagrinėti iš esmės. Turime suvokti, kad transporto priemonių gamybos sektorius yra ypatingai svarbus ūkiui. Visi uh, suinteresuoti asmenys yra suinteresuoti uždarbių ir kaštais. aišku, pervežimos, pervežimos produkcijos kiekiai irgi turi poveikį pelnui. Ilgainiui ketinu pateikti pakeitimų. Visų pirma, reikia numatyti datą dėl įvairių apribojimų įvedimo, nes būtent šios taisyklės ženkliai paveiks daugelį uh, E, šios srities veikėjų, verslininkų ir netgi visą ūkį. Taigi neturime ūkiui sukurti dar didesnio streso nei reikia. Smulkios ir vidutinės įmonės e, patirs e, nemažą poveikį. Reikia galvoti apie tų įmonių naudojimo transporto kaštus. Aišku, daug parankiau yra įsigyti transporto priemonę suvartojančią mažiau kūro. Tai reiškia, kad e, šią prasme reikėtų taikyti ekonominės paskatas, kad e, įmonės nebūtų ribojamos. Taip pat reikėtų galvoti apie sankcijas priklausomai nuo transporto priemonės, priklausomai nuo to, ar ji yra komercinė ar ne. Manau, kad būtų daug naudingiau turėti bendrą administracinę sistemą. Nemanau, kad um, turėtume išskirti vieną transporto priemonių kategoriją rūšį, numatant konkrečius standartus arba ne. Manau, kad turime kalbėti arba apie vidutinės apimtis, pavyzdžiui, 25 tūkstančiai ar 30 tūkstančių apie tam tikras transporto priemonių rūšis, tipus. Pritariu ponui Langen, kad ypatingai svarbu galvoti apie tai, kaip CO2 sumažinimo našta bus paskirstita atitinkamiems metams. Aišku, turime eiti koja kojon su pažanga. Tai suprantame. Ir tokios priemonės yra geros. Tačiau nepamirškime, kad ateityje žaliavinės medžiagos kainuos vis daugiau. Čia atsiranda tam tikras spaudimas per kainą. E, nes žaliavos branksta, įskaitant ir naftą. Tai bus vienas iš veiksnių, dėl kurio e, transporto priemonių gamintojai patirs daugiau spaudimo. Um... Ponas Ančiu. Norėčiau padėkoti ponui Langen už e, šį nuomonės projektą. Kaip visi žino, lengvosios komercinės transporto priemonės sudaro apie 12 procentų viso transporto priemonių parko Europos Sąjungoje. Mūsų siekis iki 2020-ųjų emisijas sumažinti 20 procentų. Tačiau per daug drastiškas reguliavimas šioje srityje turės neigiamų pasiekmių rinkai, kuri jau ir taip kenčia nuo ekonominės krizės. Tokie reikalavimai ypač paveiks smulkų ir vidutinį verslą. Nepamirškime, kad rokės transporto priemonės ypač dažnai naudoja smulkusis verslas. Taip pat pritariu tam, jog turėtume šiek tiek atidėti kai kuriuos laiko terminus, suteikiant daugiau laiko rinkos dalyviams priderinti savo technologiją prie nustatytų reikalavimų kad šie galėtų pakeisti savo gamybos linijas. Manau, kad 135 gramų kilometrui tikslas yra nei, nelabai realistiškas. Man atrodo, kad 140 gramų kilometrui tikslas būtų realistiškesnis. Nepritariu prieš mane, ką tik kalbėjusiam kolegai. Nepritariu galimybei nustatyti 5 procentų atsiprašau, 5 gramų kasmetinį mažinimą. Juk pramonė negali taip greitai pritaikyti ir keisti savo technologijų. Pritariu ilgalaikiams šių e, tikslų įgyvendinimo tikslams iki 2020 metų. Reikėtų aiškiau apibriežti ir baudų klausimą bei nustatyti kur tos surinktos baudos pateks. Taigi bet kokie padaryti pakeitimai emisijų mažinimui pasiekti ilgainiui reikš padidėjusias išlaidas piliečiams, mokesčių mokėtojams. Nepamirškime to. Kolegė Gruotė. Kolega Gruotė, dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, dežavių tarsi patyriau e, iš Sarkonį teisės akto dėl lengvų automobilių. Na, kolega Langen yra pasiūlęs labai ambicingą pasiūlymą dėl pramonės politikos. Nemanau, kad savo padėsime vildami laikotarpis. Aš pats buvau pranešęs, kai kalbėjome apie euro 5, euro 6 išmetalus ir dabar manau, kad kad šios priemonės, kai buvo perspėta, kad kad šios priemonės, dėl kurių perspėjome, kad jos labai pakenks konkurencijai, aš manau, kad jos gali būti gan nebrangios pramoniai ir nemanau, kad reikėtų vilkinti jų gyvenimą. Priešingai nei lengvų automobilių atveju ir beje, čia ponas Langinas yra teisus, iš tikrųjų žmonės, įmonininkai, kurie kaunasi, ka, perkasi komercinius lengvosius automobilius, jie neturi pasirinkimo, tačiau uh, lengvų automobilių atveju yra kitaip čia ga, jų atveju galima pasirinkti, ar turėti automobilį ar ne, o įmeninkui, amatininkui, meistrui reikia tokio automobilio. Na, siūloma didinti nuobaudas, reikia pagalvoti, kaip jas nustatyti ir manau, kad panašiai kaip ir lengvų automobilių atveju reikia nustatyti tas pačias baudas. Ir manau, kad tai paskatintų į pramonę investuoti į naujas technologijas. Kai dėl um, greičio ribojimo, tai testų ciklų metu tai buvo sudėtinga nustatyti ir jeigu įstatymą bus nustatyta greičio riba, tai tuomet turi būti ir garantijų, kad kur nors bus priskaičiuotos tos greičio ribos ribos. Na, bendravau su kolega Keleminu iš e, aplinkosaugos komiteto esu dėkingas, kad jis siūlo 120 gramų kaip viršinė riba, tačiau visą tai turi būti tikrai pagrysta. O kai dėl, e, dėl tų nebaigtų transporto priemonių, kurios neužbaigiamos gamykloje, o išbaigiamas kažkur kitur, tai tuomet uh, Čia labai pritariu ponui Langenui. Na, iš tikrųjų, komisija turi pateikti kokį nors pasiūlymą tarybai ir parlamentui, kaip elgtis konkrečiu šiuo atveju. Dėl galaikių tikslų. Na, trumpalaikis laikas, tikslas yra 120 gramų, manau, kad realus jis yra, realu tikėtis, kad jo pavyks pasiekti 2014 metų, o kai dėl ilgalaikio, uh, tikslo, tai jam pasiekti reikia technologinio šuolio ir sutinku su anksčiau pasisakysiesiems, nes šiuo metu nėra technologinių prielaidų, kurios leistų pasiekti 135 gramų tikslą, tačiau iki 20 metų dar turime laiko. Ir, pavyzdžiui, lengvų automobilių atveju taip pat teisės aktuose numatėme ilgalaikius privalomus tikslus ir gerai tai padaryti ir komercinių lengvų automobilių atveju. Na, ponas Langinas yra teisus dėl laikotarpių, dėl atitinkamų etapų, per kurias reikėtų siekti tikslų. Mano manimu, 135 gramų tikslas iki 20 metų yra realus. Aš čia galvoju apie pramonės politiką ir e, jeigu uh, mes sušveltintume šį teisės aktą, praleistume šansą, nes ateityje Europos gamintojai nebus konkurencingi pasaulio rinkose, jeigu negalės teikti naujausių technologijų pagalbą pagamintų automobilių. Taigi siūlau vis dėlto palikti nuobaudas. Toliau dėl uh, greičio pribojimo ir panašiai kaip ir lengvųjų uh, automobilių atveju vadovautis realistiškais, bet ambicingais tikslais. Ir beje, ponas Langinas taip nesielgė, nes jisai sušvelnino tikslus ir galvojant apie pramonės politiką, mes savo patys kišame koją, bet atrodo, ponas Langinas žiūri visą tai kitaip. Na, ir manau, kad panašiai kaip lengvų automobilių atveju reikėtų elgtis ambicingai. Aš ką tik kalbėjau apie technologinį šuolį, tam, kad galėtume pasiekti tą laiką, laik, ilgalaikį tikslą iki 20 metų, tam reikės naujų technologijų ir tam e, gamint. Mes negalime primesti technologijų gamintojams, mes viską suformuluoti neutraliai, bet kartu skatinti pramonę, um, kurti naujas technologijas ir viskas turėtų būti suformuoluota taip, kad tos tie gamintojai, kurie įdėks naujoves, būtų apdovanoti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pono Langen pasiūlymui ir e, tikrai pakviesti visus būti atsargiais ypač kalbant apie pramonės sektoriui numatomus reikalavimus nuo 2009 iki 2020. Juk senesnį įvyko Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimas, įrodęs, kad konsensuso šio klausimu nėra. Kol kas palaukime, būkime atsargus, negalime iš karto keisti pramonės politikos ir kažkaip tai toliau riboti savo pramonę, kai tokių reikalavimų ir e, apribojimų nesilaiko e, kitų pasaulio šalių gamintojai. Taigi per ateinančius 15 metų turime būti gana apdairūs. Sakote, kad mūsų transporto priemonių gamybos sektorius yra gana e, stiprus, tačiau apskaičiavę baudų lygmenį. E, matome, kad kartais tos baudos gali siekti vienerių ar dviejų metų pelną mažesnėje įmonėje, taigi nenustatykime jų per daug didelių. Tikimės, kad e, gamintojai, kurie nori gaminti transporto priemonės su 150 gramų kilometrų išmetimais ir eksportuoti jas nebūtų nubausti. Taigi aš e, pritariu ponui Langenui. Ačiū, ar komisija norėtų atsakyti? Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Langenui už nuomonės projektą, dėkoju kalbėjusiam šešėliniams pranešėjams. Aš pradėti norėčiau nuo situacijos aprašo. Praeitą spalį valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino tarybos išvadas, kur kalbama, kad iki 2050-ųjų e, šiltnamio efektą sumaž... sukeliančių dujų a, e, išmetimai sumažės. A, Ir iš tikrųjų, žiūrint į tolimesnį horizontą, matome, kad transportas ir krovinių pervežimas yra augantis sektoriai, kiekvienais metais išmentantis vis daugiau šiltnamį efektą sukeliančių dujų. Jeigu neveiksime dabar ir nesimsime politinių priemonių, e, transportas bus vienas e, atsakingas už e, CO2 išmetimą artimiausioje ateityje. Taigi mums reikia aktyvios politikos jau šiandien. Toks būtų situacijos apibūdinimas ir būtent dėl to komisija ėmėsi tam tikrų iniciatyvų. Norėčiau atsakyti į du konkrečius klausimus pasikartojusius įvairių pasisakymų metu. Visų pirma, dėl išlaidų tie, kas susipažino su mūsų poveikio įvertinimu ir analizę, matote, kad tai yra išlaidų prasme neutralus pasiūlymas. 135 gramų tikslas 2020-aisiais reiškia, kad santaupos iš e, kūro ilgainiui bus tam, tikras, tam tikra paskata mažinti CO2 tai yra aiškiai atspindėta mūsų poveikio vertinime. Taigi komentarai, kad sistema bus brangesnė, nepagristi analizės. Antra, dėl sankcijų baudų. Kodėl e, sakote, kad yra e, taikoma 120 eurų gramui e, dydis? E, tai yra nustatyta atsižvelgiant į ribinę kainą, tai išplaukia iš mūsų poveikio vertinimo. Gamintojai e, pasirinks geriau, e, užuot mokėję baudą, šiek tiek pagerinti transporto priemonės efektyvumą. Tai turėtų būti išvada. Kitas klausimas dėl greičio ribojimo. Buvo pasiūlymas šioje srityje. Sritis įdomi, iš ties į e, sunkesias transporto priemonės yra ir įmontuoti greičio ribokliai. Mes nekalbame apie tai, kaip tai padaryti komercinėse transporto priemonės, čia nesikišame į nacionalinę e, kompetenciją, tačiau e, tokia galimybė į įmontuoti tuos riboklius yra, tai yra susiję ir su kalimomis santaupomis, saugumo sumetimais ir panašiai. E, toliau e, daugia pakopės arba keliais etapais montuojamos transporto priemonės. Komisija taryba yra pateikusi darbinį dokumentą, jį gavo ir Europos parlamento sekretoriatas. Čia yra susitarta, kai, pasiūlyta, kaip spręsti tokių transporto priemonių klausimą. Tarybos transporto komitetas šį pasiūlymą jau ėmėsi nagrinėti. Taigi komisija, e, kaip sako kolega Griodė, jau yra pateikusi iniciatyvų. Komisija laikosi savo pasiūlymo ir mano, kad 175 gramai kilometrui 2016 yra e, įmanomas tikslas. Ir 135 gramai 2020 taip pat. Tai yra įmanoma, tai išplaukia iš mūsų atliktos analizės, reikia techninių pakeitimų, tačiau tai yra, kaip sakiau, E, įmanomas tikslas. Kolegos kalbėjo apie konkurencingumą, apie apdairumą, kad mūsų pramonės konkurencingumas nenukentėtų. Aš manau, kad tokie pasiūlymai tik tai padidintų bendrijos pramonės konkurencingumą, nes 2020-aisiais turėsime efektyvesnės transporto priemonės, kurios tuo metu važinės tik tai Japonijoje ir Junktinės Amerikos valstijose. Taigi komisija laikosi savo e, tikslo. Tai yra 175 gramai 2016 ir 135 2020. -aisiais kalbėta ir apie hybridinės transporto priemonės, baterijomis varomomis, varomas priemonės. Tai yra žingsnis į priekį, turėtumėm skatinti e, jas per viešuosius pirkimus e, tam, kad viešasis sektorius imtųsi tokio iššūkio, nes daugeliu atveju būtent tokios transporto priemonės uh, E, bus naudojamos miestų teritorijose, pavyzdžiui, pristatant pašto siuntas. Taigi čia reikia organizuoti ekologiškus arba žaliuosius pirkimus, kad tokių transporto priemonių atsirastų. Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjai už komentarus ir pasakyti, kad turint tokius teisės aktus mes suteikėme tam tikras garantijas pramoniai, kad ši galėtų komentuoti, prognozuoti savo veiklą. Ačiū. Dėkuoju komisijos atstovai ir norėčiau informuoti, kad neseniai susipažinau su dokumentu, ar įmanoma būti lyderių klimato kaitos srityje, kartu nekengiant ekonomikai. Uh, Ir gal tikrai verta pasigilinti šį klausimą, nes jeigu pasitvirtintų, kad klimat, kova su klimato kaita kenkia ekonomikai, tai tikrai tai svarbu. Ponas Langinas, na, pradėsiu nuo komisijos atstovo pasisakymo. Na, tikrai e, malonu, kad atkreipėte 2050 metų e, tikslus e, mažinti CO2 išmetimą 80 procentų. Na, Nemanau, kad, kad, kad galvojant apie komisijos nepakankamai gerai parengtą pasiūlymą dėl 20 metų, jau jūs čia siūlote dėl 2050 metų. E, jeigu Kopenhagoje netgi būtų buvo pasiūlyti ambingicingesni tikslai, kiniečiai nebūtų pritarę, nes jų ideologija ir mąstysena yra kitokia mes turime išlikti konkurencingi, neturime uh, priminėti sprendinių, sprendimų, kuriems prireiks gyventi 40 metų. Bet jau dabar primti teisės aktus šiems sprendimams įgyvendinti. Na, uh, labai įdomu, kad kaip papildomas siūlom, kaip papildomas siūlomi žalieji pirkimai. Tiesą sakant, nesitikėjau, kad komisija peržiūrė savo pasiūlymus, tačiau vis dėlto komisija turėtų atsižvelgti tai, kad e, teisėkuros organai yra parlamentas ir taryba, o ne komisija. Komisija turi siūlymo iniciatyvos teisę. Tačiau e, vis dėlto, kaip ir lengvų automobilių pramonės, sprendimą priimsime kartu su taryba. Norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie pritarė tai pagrindiniai tendencijai. Tai yra, kad reikia elgtis atsargiai, kad reikėtų patikslinti, pasiaiškinti, ar tikslus įmanoma bus pasiekti. Na ir taip pat buvo iškeltas klausimas, kodėl buvo padintas tas ilgalaikis tikslas e, penkiais. 5 procentais gramų. Na, tai yra sudėtinga, tačiau šis tikslas pagristas, nes mes čia kalbame apie visą uh, gamintą automobilių parką. Jeigu bendras parkas apima 10 modelių ir kasmet yra atnaujamas vienas modelis, tai aš manau, kad šį šuolį įmanoma veikti. Aš aišku galiu galvoti ir apie to, kitokius etapus, Galima, aišku, galvoti ir apie ilgalaikius tikslus, tačiau nemanau, kad 2020 metais galima bus pasiekti 135 gramų tikslo. Ginčykime dėl to. Pone Harms, ji dalyvavo uh, dėrybose su Prancūzija kaip pirmininkaujančia šalimi, ji sakė, kad e, kalba neina apie Greenpeace, tačiau ji išsakė tuos pačius tris dalykus, kuriuos man vakar po pietų pasiūlė Greenpeace. Na, taip, 11 e, metų įgyvendinimas e, iki 18 metų. Na, nežinojau, ar egzistuoja tokie novatoriš, egzistuoja tokios novatoriškos komercinės smulkios transporto priemonės. Bet būtent tai sako ir Greenpeace. Lygiai tas pats pasakyti dar apie išmetimo mažinimą. Aš tiesiog noriu konstatuoti, kad e, ponia Kams išvardė lygiai tos pačius dalykus, kaip ir Greenpeace vakar. Beveik pažodžiui. Beveik pažodžiui kartojate tai, ką sakė vakar Greenpeace. Esu pasirinkęs dalyvauti dialoge, bet savo argumentus turite pagrysti faktais. Išklausiau pasiūlymą nusistatyti ambicingus tikslus ir kolego D, Groti, kolega Igos iš ir poniai Holmes, esu dėkingas už tai, kad pritarėte daugumai mano siūlymų. Vis dėlto dėl vieno aspekto norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kad dauguma smulkių komercinių transporto priemonių naudoja dizelį. Ir kadangi dizelio motorų srityje kaip tik padaryta didelė pažanga ir kai kyla klausimas, ar galima pas siekti pagaminti motorus, dizelinis motorus e, smulkioms komercinėms transporto priemonės, kurios 100 km vartotų mažiau nei 6 litrus dizelio. Tai čia yra technologinis klausimas. Ir Na, mes sutarėme dėl teisės aktų e, pra, automobilių pramonė norėjo pris, pati prisimti įsipareigojimus, tai nepasitvirtino ir dabar norėtųsi, kad įstatymų leidėjas greitai reaguotų. Tai buvo padaryta smulkių automobilių atveju, tai reikia daryti ir smulkių komercinių automobilių atveju. Na ir tikiuosi, kad tai bus geras pagrindas dėrybai boms su aplinkosaugos komitetu. Žodis kolegiai Harms. Na, mane sutiek sutrikdė tai, kaip jūs žiūrėjote į komisijos vaidmenį ir aš norėčiau patikslinti, kad mūsų frakcija mano, jog CO2 sumažinimo tikslai buvo patvirtinti taryboje, o dabar komisija nedaro nieko kita, kaip kad teikti siūlymus dėl to, kad 2007 metais, be kita ko vadovant Angelai Merkel, sudarino vyriausybių ir va, va, valstybių vadovai. Ir beje, Heiligendam didysis aštuonetukas pasirašė atitinkamą sutarimą. Po Kopenhagos čia niekas nesikeitė. Ir dabar, ponė Hildegard, turi kompetencijos šioje srityje ir aš siūlau, kad į šiuos pasiūlymus būtų žiūrima lygiai taip pat pagarbiai, kaip ir į pasiūlymus iš pramonės pusės. Pirmininkas. Na, tai buvo, ne pasta, nebuvo pastabas dėl darbo tvarkos taisyklių, bet yra veikiau politinio vertinimo klausimas. Ir kiekvienas kolega turi teisę sudvėjoti dėl kažkada nustatytų politinių tikslų. Galbūt problema neretai yra tai, kad politiniai tikslai yra suformuluojami ilgiems laikotarpiams ir po to daugeliu atveju kelio viduryje e, reikia juos peržiūrėti. Norėčiau sakyti priekaištį poniai Langinui na, visiškai teisėta perimti tam tikrų grupuočių, kaip pavyzdžiui Greenpeace tikslus ir juos išdėstyti. Tačiau e, lygiai taip pat teisėta perimti ir pramonės, pavyzdžiui, automobilių pramonės tikslus. Ir jeigu abi pusės taip elgsis, tai tuomet turėsime gerą atspirties tašką, kuris mums visiems padės. Tai taip ir elkimės, o kol kas baigime diskusijas. Jeigu ponas Langinas. E, na, visiškai sutinku su tuo, kad kai kas gali perimti tam tikrų institucijų ar asociacijų pasiūlymus, tačiau aš atkreipiu dėmesį tai, todėl, kad ponia Harms savo pasisakymo pradžioje labai aiškiai pasakė, kad ji nesileido įtakojama Greenpeace ar neperėmė Greenpeace pasiūlymo. Na kągi, ką darysi, sako pirmininkas, darom pietų pertrauką. Dėl terminų buvo prašyta pralginti terminus. Sekretariatas viską patikrino, nėra taip jau paprasta. Sekretariatas dabar bandys išspręsti šią problemą, tačiau dėja vertimo tarnybos nurodė, kad e, pakeitimus reikia teikti iki ketvirtos, vėliausiai šeštos dienos, nes po to prasideda atostogos ir taip toliau. Taigi sekretariatas darys viską, ką galys, galės, darys viską, ką galės ir todėl kol kas tų terminų nenustatome. Reikia dar pasiaiškinti. Pirmininkė, kitame komitete pastebėjau, kad e, pakeitimų įsigaliojo dvi savaitės, nes buvo kalė, velykinės atostogos, o po to kolegos patyrė, e, bu, po to kolegoms buvo daromas didelis spaudimas, nežiūrint to, kad dvi savaitės nieko nevyko. Na taip ir aiškinsime, sako pirmininkas, ačiū.